Bene, buongiorno, cari colleghi. Mėly kolegos, labą rytą. Mūsų pranešėja yra, todėl galime tuo būdu e, gerbdami tuos e, kolegas, kurie yra punktualūs, pradėti. Pone Jatemaki vadovavo delegacijai, kuri stebėjo parlamentinį rinkimus Azerbaidžiane. Jinai pristatys šį e, klausimą. Lapkričio 7 dieną jos e, delegacija stebėjo Azerbaidžiano parlamento rinkimus ir e, Buvo konstatuota, jog viskas e, vyko taikiai, normaliai ir opozicija galėjo dalyvauti tose rinkimuose. Ir stebėtojai kita vertus negalėjo pasakyti, jog Azerbaidžiano demokratijos e, plėtotės kontekste buvo didelės pažangos. Tačiau e,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 nesudarė jokių politinių didesnių diskusijų. Ir tai ne, nepažeidė pačių rinkimų esmės. Tiesiog sunku buvo pasibėti, kad apskritai vyko rinkimai. Jokių plakatų, jokių reklaminių akcijų, jokių ypatingų kitų rinkimų ženklų. Net teorinės galimybės nebuvo išrinkti kitokią daugumą į parlamentą. Tik 38 e, opozicijos kandidatai dalyvavo rinkimuose. Vien 125 125 miestuose. E, rinkėjai neturėjo galimybės pasinaudoti informaciją, kuri būtų buvusi reikalinga rengintis rinkimams ir priimant sprendimą dėl savo balsavimų. Nevyko jokių viešų diskusijų tarp daugumos politinių partijų ir opozicijos kandidatų. Tiesiog televizija parodė keturių minučių monologų daug, tačiau gyvų diskusijų dėl politinių programų nebuvo. susitikimų tarp įvairių partijų atstovų metu su mūsų delegacijos nariais nekarta buvo klau, bandoma klausti opozicijos partijos vadovų ir daugumos politinių partijų vadovų, kokios yra jų politinės programos, bet jie nelabai norėjo apie tai kalbėti, tiesiog mieliausiai kaltino daugumos politinės partijas, o į savo programų detalės nesileido. Po rinkimų e, dėrybos buvo nelabai lengvos ir teko parengti išvadas. Mes dirbome kartu su Europos tarybos parlamentinės asamblėjos nariais. E, tai yra ta organizacija, kur užsima žmogaus teisėmis ir demokratinėmis institucijomis. Mes e, pateikėme dokumentą, kurį rasite savo dokumentų aplankuose. Norėčiau dar pasakyti keletą politinių pastabų susijusių su mūsų, su tuo, ką mes ten matėme. Azerbaidžiane e, turime įvykusi kontekstą žvelgti neužmirždami istorinių realijų. Rinkimai vyksta ne taip, kaip čia Europos vidury. Situacija nuolatos ten buvo kitokia negu mūsųse. Jie neturi tradicijų demokratinių rinkimų. Armenija, Iranas, Rusijos federacijos Respublika, Gruzija - tai yra šalis, kurios yra Azerbaidžiano kaiminės. Ir mes e, nedaug žinome apie situaciją ten jaučiama apatija tarp rinkėjų. Galbūt šiek tiek panaši į čionykštę, kurią čia rinkėjai jaučia taip pat, bet ta apatija buvo tikrai labai aiškiai matoma. Rinkėjų aktyvumas siekia 50 procentų. Šalis yra prezidentinė parlamentas ten vaidina nereikšmingą vaidmenį. Tiesiog tai nėra kažkokie kaltinimai dėl to, kad nebuvo bandoma renkti demokratinių rinkimų. Tiesiog aš tik taip kalbu apie kontekstą, kuriam esant rinkimai vyko. Šaliai dar reikės nueiti netrumpą kelią, kol taps tikrai demokratinė valstybė. Nepaisant to, ES turi išlaikyti savo įsipareigojimus ir plėsti savo bendradarbiavimo priemonės, kad Azerbaidžianą galėtų įtraukti labiau į darbus susijusius žmogaus teisėmis, demokratiją ir teisinę valstybę. Ir taip pat e, bendradarbiauti ir kitose srityse. Aš manau, kad priekyba taip pat yra svarbus klausimas visoms, visoms pusėms, tačiau demokratija ir žmogaus teisės yra pats pagrindinis klausimas, prie kurio turėtume susitelkti. Tai štai, tiek norėjau šiandien pasakyti, kvieščiau taip pat kalbėti kolegas, jeigu jie norėtų ką nors pridurti, jie galbūt turės ir daugiau pastabų pasakyti ir aš pati esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus jeigu jų turėtume daugiau dėl mūsų pastebėjimų misijos metu. Dėkoju. E, Dėkuoju pranešėjai. Labai laiku padarytas pranešimas ir labai tikslus. Dabar kolega Lyzė. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū kolegiai už išsame informaciją. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie įvairių tarptautinių institucijų, vyriausybių, vadovų stebėtojų e, rinkimų Azerbaidžiane vertinimą. Ir tas vertinimas iš tikrųjų, pavyzdžiui, Amerikos vyriausybės yra labai skirtingas ir kritikos laipsnis yra skirtingas. JAF vyriausybė aiškiai pareiškė, kad tie rinkimai netitiko demokratijos standartų. Tuo tarpu Europos tarybos parlamentinės asamblėjos kitų institucijų nuomonės nėra tokios e, vienareikšmiškos. Galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl egzistuoja toks nuomonių ir vertinimų skirtumas jūsų nuomonė. Altreri. Dėkuoju, atrodo, kad niekas daugiau nenori pasisakyti iš kolegų, tad žodį perduosiu pranešėjai, kad e, atsakytų į pono Lyžekės e, klausimą. And... Klausimas yra įdomus ir aš norėčiau jį pakomentuodama pasakyti, kad uh, demokratija, jos e, e, lygis yra vertinamas subjektyviai kiekvienos mens, todėl ir egzistuoja skirtingi vertinimai, kuomet mes su ESBO atstovais, su Europos tarybos atstovais diskutavome apie rinkimų vertinimą, tos diskusijos ir tos dėrybos mūsų tarpusavėje nebuvo lengvos, nes ES delegacija bei ekspertai. Ir tie, kurie ilgesnį laiką gyveno Azerbaidžiane, turėjo daug griežtesnių pastabų dėl rinkimų nedemokratiškumo ir e, nesažiningumo rinkimų metu. Mes ES delegacijoje bandėme ieškoti to aukso vidurio. Mes tengiamės suvokti šalies istoriją, kontekstą ir taip pat norėjome arba siekime turėti omenyje, kad demokratija yra tai, ko Azerbaidžianas turėtų siekti. Nes kai kurie mane, kad vertinu rinkimus tiksliau kaip žingsnį ir gal kai kurie mane, kad tai yra žingsnis į priekį, o mums reikėjo ieškoti bendros pozicijos, bendro vertinimo. Tai nebuvo lengva, tačiau atmosfera iš tikrųjų buvo teigiama ir jūs galite to įsitikinti, perskaitę išdalintas mūsų pastabas. Dėkoju. Ponas Laimė dar paprašė žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti jūsų išvadoms. Ir tam, ką jūs kalbėjote apie rinkimus. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad situacija buvo tikrai privilegijuota. Jūs buvote ten tada, kai atmosfera jau buvo tokia visai nieko. Tačiau buvo tik tam tikrų klausimų, kurie buvo iškelti diskusijų metu, ar buvo tiksliau tokių klausimų. Greičiausiai. Norėčiau paklausti, kokio pobūdžio uh, argumentai tai yra išsakomi siekiant paremti prezidentą, galbūt socialinę politiką. Nes jūs minėjote, kad socialinė politika yra iškeliama kaip viešasis interesas. kokią poziciją galima būtų pareikšti, kalbant apie galbūt kažkokią įmanomą ateityje europinę perspektyvą Azerbaidžianui. Ar yra tokių dalykų išsakomų, ar yra tokių planų nukreiptų į ateitį? Dėkoju. Honorevole e, Kačin. Dėkoju, kolega Kačin. Dėkoju, pane pirmininkė. Na, tiesa, Azerbaidžianas yra labai specifinė valstybė. Mažiau negu 19 procentų piliečių išrinko prezidentą, yra tikrai liūdna dėl tokios padėties. Norėjau paklausti, ar turėjot galimybę pakalbėti su opozicijos kandidatais po rinkimų. Ko jie tikisi? ko, kaip jie mato savo vaidmenį, ką jie galėtų nuveikti tam, kad įtakotų vienai par kitaip šalies ateitį, siekiant jos demokratizavimo. Grazie, onorevole Kačin. La... Dėkuoju, kolegai Kačin. Tuomet baigiamasis žodis e, ponė Jatimaki, pranešėjai. Dėkuoju kai dėl politinių diskusijų tarp atskirų politinių partijų, norėčiau pasakyti, kad diskusijų nebuvo. Mes įvairių opozicijų atstovų klausėme, kokios linijos laikosi socialinės politikos atžvilgių, jie nepateikims jokių atsakymų. Todėl, kad diskusijų nevyksta. Jie neturi jokių programų, kaip mes turime parengę programas savo šalyse. Tad mums tai pasirodė labai įdomi situacija. Du bent jau žmonės klausė dėl politinių programų. Ir klausimų buvo užduota daug dėl programų. Ypač dėl socialinės politikos. Mes jų klausėme. Apie ką su žmonėmis opozicijos atstovai kalba, jeigu apskritai jie kalba su jais. Aš manau, kad svarbiausia buvo tai, kad opozicijos partijos pasirinko tik vieną kelią - kaltinti daugumą. Kalnų Karabachas galbūt va, buvo tas klausimas, kurį diskusijose minėjo pozicijos atstovai, bet irgi nieko iškaus apie tai nepasakė. Tai mes irgi pasižymėjome taip kaip vieną iš opozicijos atstovų iškeltų klausimų, nes sulaukėme keletą komentarų šiuo klausimu. Kai dėl Europos Sąjungos kai dėl požiūrio Europos Sąjungos. Norė, norėčiau pasakyti, kad to požiūrio kaip ir nesama, nėra jokių e, programų. E, oficialūs asmenys ir, ir ministrai nieko rimto taip pat negalėjo pasakyti šiuo klausimu. Na, jie sakė, kad jie nori toliau bendradarbiauti, jie nori, kad bendradarbiavimas tarp Azerbaidžiano Europos Sąjungos gilėtų, bet ir tiek. Aš manau, kad jie iš tikrųjų nuoširdžiai domisi to bendradarbiavimo galimybėmis. Kai dėl prekybos pirmiausia. Tikiuosi, kad jie yra pasirengę jau diskutuoti ir dėl žmogaus teisų klausimų. Šis klausimas buvo iškeltas ne kartą, ateitie žmogus teisės ir demokratija, manau, kad E, bus tos temos, bent jau mūsų pusė taip mano, kurios turėtų būti diskutuojamos. Mes neturėjome galimybių diskutuoti su opozicijos kandidatais po rinkimų. Mes su jais kalbėjomės prieš rinkimus. Tačiau, kai susitikome su žmonėmis prieš rinkimus ir kai parengėme savo oficialų pranešimą, diskutuoti su jais sunku nebuvo, nes aš jiems tiesiai pasakiau, kad mes tik taip galime surašyti savo ataskaitą, net, nes kitaip tiesiog negalime daryti, kadangi būtent taip yra būtent susiklostė įvykiai ir kad e, aš, mes taip pat paminėjome tuos rinkimų nesklandumus, bet sakėme, kad privalom tai padaryti. Norėčiau pateikti konkretų pavyzdį dėl balsavimo. Ir dėl to, kaip vyko rinkimų kampanija. Šeštadienį, rinkimų dieną, mes visi, na ir aš, aplankėme daug balsavimo apygardų. Pirmoji buvo įsisteigusi universiteto e, teritorijoje stebėtojai buvo gana jauni žmonės. Ir kai mes atėjome, aš paklausiau, iš kokių partijų jie yra. Jie sakė, kad jie yra iš pačių įvairiausių partijų. Tada aš tiesiog nuėjau pas žmonės ir pradėjau klausinėti apie partijas. Visi atstovavo daugumos partijoms, išskyrus vieną ponę. Jie buvo jauni žmonės, todėl galėjome diskutuoti apie demokratiją. Jie manęs klausė ir aš jiems atsakiau, ką reiškia būti opozicijos nariu, ką reiškia būti vyriausybė opozicijos nariu. Jie, juos tikrai šita diskusija labai sudomino. Aš jų tada paklausiau, ką jie mato E, kaip situaciją mato savo šalyje, kaip mato rinkimų kampaniją. Jie ir sakė, kad jokios kampanijos nebuvo. Tada aš jų paklausiau, kodėl. Ir ta vienintelė ponia, kuri buvo, sakykime, nepriklausoma kandidatė ir iš opozicijos, ji atsakė, kad kampanijos nebuvo dėl to, kad jaučiama baime. Baime išsakyti savo mintis. Dar vienas dalykas. Europos Sąjungoje parlamente mes diskutuojame dėl asociacijos paketo. Esu pranešėjęs šio klausimu. Aš manau, kad būtų labai svarbu, kad diskutuotume apie tuos rinkimus ir apie tai, kas įvyko Azerbaidžiane ir plenarinio posėdžio metu, gal ne kitą savaitę, bet pavyzdžiui gruodį. Aš manau, kad tai gali būti geras dalykas, kalbant apie dėrybas dėl asociacijos paketo. Dėkoju. Tad papraš... norėčiau paprašyti pirmininkai įtraukti šį klausimą į darbo tvarkačių. Dėkuoju poniai Temaki. Jokios abejonės galime E, atsižvelgti, priimti domen jūsų e, pasiūlymą, tačiau organizaciniu požiūriu tai bus sudėtinga padaryti, todėl kad e, plenarnio posėdžio darbo tvarkai jau yra numatyta gruodžio mėnesio ir dabar įtraukti naują klausimą bus galbūt sunku organizaciniu požiūriu, bet pateiksime, aišku, tokį prašymą. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. punktas Tai yra ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto delegacijos pirmininko Pavel Roberto Kovalio pranešimas dėl 2010 e, metų spalio 31 dienos Ukrainoje vykusių vietos rinkimų ir dėl e, Kijeve vykusio 15 ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdžio vykusio lakurčio 4-5 dienomis dėl vietos rinkimų, kurie vyko Ukrainoje. Tai tie rinkimai buvo savotiškas demokratijos testas toje šalyje. Jie buvo atidžiai stebimi mūsų komiteto atstovų, Europos parlamento atstovų. Kaip žinote, pirmininkų sueiga suteikė įgaliojimus kai kuriems mūsų e, kolegoms E, tai yra parlamentinio bendradarbiavimo komiteto nariams, e, kurie nuvyko į e, Ukrainą. Ir todėl norėčiau dabar pasveikinti šito komiteto pirmininką ir taip pat poną Kozlovskį, sveikint, kuris, tiksliau, pono Kozlovskio dabar nėra salėje, bet tuomet suteiksiu žodį ponui Kovaliui, o paskui galėsime pradėti diskusiją šito klausimo. Dabar žodis ponai Kovaliu. Ačiū, pane pirmininkė. Mano misija buvo labai įdėmiai stebima ir labai retai vyks, pasitaiko, kad mūsų darbas būtų taip įdėmiai ste, stebimas. Norėčiau tik keliais brožys apibūdinti, kaip viskas vyko. Pirmiausiai, kaip įmanoma, greičiau pristatysiu neformalų, nefor, neformalią ataskaitą, galutinę, šiandien B versiją pristačiau šios rinkimų stebėjimo ataskaitos, dar pridėjau papildžioje informaciją susijusią su rinkimų konkrečiais rezultatais. Noriu pabrėžti vieną labai svarbų dalyką susijusius tam tikrų nesusipratimų mūsų buvimo Ukrainoje. Šie rinkimai nebuvo stebimi taip, kaip yra numatyta Europos saugumo ir bendarbiavimo organizacijos taisyklėse. Reiškia, kad nei Europos taryba, nei NATO, nei ESBO normalių stebėtojų misijų iš šios rinkimus nepasiuntė, kuri, pirmiausiai, kurios būtų e, stebėjusios pasirengimą rinkimams ir kurios stebėtų pačius rinkimus. E, mano nuomonė būtina tai pabrėžti, nes tai yra labai svarbus aspektas siekiant e, padaryti e, bendrasis e, rinkimų, techninio, rinkimų stebėjimo techninio aspekto išvadas. Norėjau tą labai aiškiai pabrėžti, nepaisant to, kad kelis kartus anksčiau jau apie tai rašiau ir kalbėjau apie tai, tačiau tai vis dar kelia ne tam tikrų nesusipratimų. Taigi mes dirbome panašiai kaip ir kitos misijos, pavyzdžiui, ESBO misijos, buvome susitikę su politikais, ekspertais, kitais e, rinkimų stebėtojais, kitų organizatorių. Aš tai labai e, detaliai aprašiau savo ataskaitoje. E, labai geras buvo dalykas, kuris palengvino mūsų darbą yra, tai yra, buvo e, PCC e, susitikimas. E, mes aštuonias dienas buvome Ukrainoje ir manau, kad tai labai palengvina mums darbą. Iš karto po to, kai grįžome ir grįžau į Varšuvą lapkričio 6 dieną, šeštadienį, Nuo lapkričio 8 iki 11 rengiau pirminę ataskaitos versiją ir noriu e, ponui Galeriui ir ponui Brokui atsakydamas tam tikrus klausimus atsakyti, kad mes Ukrainoje dirbome ne iki antradienio, o tik iki penktadienio vakaro, kuomet lankėmės Odesoje. Tai yra viena iš, vienas iš miestų, kuriame e, buvo daugiausiai kontroversiškų įvykių susijusių su rinkimais. Mums labai rūpėjo įtraukti į ataskaitą e, visų, e, visus svarbiausius dokumentus, pavyzdžiui, susirašinėjimą su Ukrainos premjeru, taip pat opozicinių partijų pozicijų pareiškimus. E, ir pagal juos jūs taip pat galės, galėsite ir patys susidaryti tam tikras išvadas, kadangi negalėjome naudotis objektyvių rinkimų stebėjimo mechanizmų, tai mums reikia remtis tam tikrais politiniais vertinimais ir <clears throat> tie, kurie domisi rinkimais Ukrainoje, tikrai galės susipažinti su uh, nemažai svarbių klausimų e, rinkimų kontekste iškilusių iš tų dokumentų, kuriuos mes pateikėme savo ataskaitoje. Tai yra klausimai susijęs su žodžio laisvė, su galimybė naudotis e, elektroninėmis žiniasklaidos priemonėmis ir e, būtent apie tai pateikiami tam tikri vertinimai įvairių politinių partijų. Taip pat aš įtraukiau į ataskaitą tiek vidaus, tiek tarptautinių stebėtojų vertinimus. Norėčiau atkreipti dėmesį į Ukrainos rinkėjų komiteto vertinimą. Tai yra organizacija, kuri turi labai didelę patirtį rinkimų stebėjimo viduje veikianti organizacija, su jos atstovais buvau susitikęs. Kalbant apie išvadas susijusias su rinkimais, tai su jomis galėsite susipažinti perskaitę ataskaitę, tačiau e, savivaldybių rinkimus Ukraina labai sudėtinga lyginti su parlamento ir prezidento rinkimais. E, Kilo tam tikrų nesusipratimų, nes parlamento rinkimai tiek kitų stebėtojų, tiek mano vertinimų, tai nes aš stebėjau prezidento rinkimus, vyko pakankamai aukštų lygmenių vertinant demokratijos standartais, turint omenyje, kad Ukraina e, priklauso posovietiniai er-, erdvė, aš aišku, nelyginu tų rinkimų su e, dabartinėmis ES narėmis, kurios anksčiau buvo Sovietų sąjungos dalis. Taigi savivaldybių rinkimų negalima lyginti su tais rinkimais prezidento ir parlamento. Ir šiame kontekste mes galime atitinkamai daryti tam, tikrus, tam tikras politinės išvadas ir jos turėtų būti suformuoluotas kritiškai. Rinkimų kampanijos metu aplink juos vyko labai arši politinė kova ir ta kova vyko ne tik tarp valdžios ir opozicijos, tačiau taip pat ir tarp atskirų opozicijos atvi, e, partijų. Ir mūsų delegacija turėjo galimybę susipažinti su įvairių politinių partijų pažiūromis, pavyzdžiui, Arsenijos Jeseniuko partija, kuri žymiai mažiau kritikavo rinkimus nei, pavyzdžiui, Julijos Timošenko partija. Ir e, pasibaigus rinkimams, kai mes pareiškime savo pakankamai kritišką nuomonę, Jatseniuko vertinimas e, tų rinkimų rezultatų buvo e, labiau nuoseklus, nepaisant to, kad jis yra opozicinės partijos atstovas. Tačiau pakankamai didelis rinkėjų aktyvumas parodo, kad valstybės santvarka demokratiškėja ir e, tai patvirtina taip pat ir tas faktas, kad šie rinkimai buvo pakankamai išsamei aptarti mūsų e, parlamente. Taigi, e, E, tačiau turime įsivaizduoti, kad Ukrainos valdybės nėra taip suvokiamas, neturi tokio svarbaus vaidmens Ukrainoje kaip Vokietijoje, Lenkijoje arba kitose ES valstybėse, e, kadangi tų rinkimų poveikis e, nebuvo tiesiogiai susijęs su tiesioginė savivalda ir savivaldos vaidmeniu Ukrainoje. kokias galima padaryti išvadas. Reikia kritiškai vertinti tą aplinkybę, kad antrą kartą per Ukrainos istoriją buvo pakeista rinkimų teisė, likus labai nedaug laiko iki rinkimų. Ir rinkimų teisės pakeitimų rinkimų tvarkos pakeitimų nuos e, pasiekmes sąlygojo mano įsitikinimu e, tai, kad e, kai kurios opozicijos partijos negalėjo atskirose Ukrainos regionuose kelti savo kandidatų, negalime pateikti tokio bendro vertinimo, bendrų skaičių, nes neturime atitinkamo mechanizmo, negalėjome vertinti rinkimų rezultatų ir poveikio atskirose Ukrainos srityse, tačiau remdamiesi turimais rezultatais galime kai ką tvirtinti. Pavyzdžiui, Kievo arba Lvovo rinkimų apygardoje Julijos Timošenko partija dėl E, rinkimų teisės pakeitimų negalėjo dalyvauti rinkimuose, o tai yra rinkimų apygardos, kuriuose ši partija būtų galėjusi tikėtis pakankamai didelis paramos. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į e, rinkimų apygardų balsų skaičiavimo komisijų sudėtis, nes e, patvirtintos permainos lyg ir viena vertus turėjo padaryti rinkimus paprastesniais, praktiškesniais, e, tačiau kai kuriuose rinkimų apylinkėse rink, balsų skaičiavimo komisija sudarė e, labai e, mažai žmonių ir tokių pažeidimų, nukrypimų buvo pakankamai daug, aš aprašiau, paminėjau juos ataskaitoje, sunku įvertinti, kaip kokią įtaką jie turėjo rinkimų rezultatams, net, nes e, nuomonių apklausos, taip pat nuomonių apklausos iš karto po rinkimų ir jų palyginimas su rinkimų rezultatais e, leistų daryti tam tikras išvadas, tačiau tokios galimybės mes neturėjome, taip pat kaip ir e, ESBO neturėjo tokios galimybės. Kalbant apie pačią balsavimo eigą, pakankamai išsamei ją aprašiau, aš e, padaryčiau tris pagrindinės išvadas. E, reikia santykiuose su Ukraina pripažinti savivaldos reformą kaip vieną iš svarbiausių, e, nesikoncentruojant vien tik tai ties e, rinkimų sistemos pakeitimais. Reikia kalbėti apskritai apie administravimo reformą, derinant tarpusavio bendradarbiavimo santykius su Ukraina E, noriu pasakyti, kad kaip e, piečiuose kontekste turėtume daugiausiai bendrabiavimo sutarties pasirašymo kontekste turėtume daugiau dėmesio skirti būtent savivaldos e, ir administravimo sistemos e, reformai ir reiktų pasitelkti geresnius mechanizmus, kad galėtume geriau vertinti rinkimus ir nepatektume į tokią padėtį kaip dabar. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad Europos liaudės partijos dokumentuose kritikuojamos uh, atitinkamos išvados parlamentinio bendradarbiavimo taryboje, tačiau tų išvadų nebuvo todėl, kad paprasčiausiai ukrainiečiai patys negalėjo e, dėl jos susitarti. Mes parlamentinio bendradarbiavimo tarybos kontekste buvome linkę tų išvadų neįtraukti dėl to, kad e, būtent Ukrainos atstovų nuomonės dėl tų išvadų smarkiai skiriasi ir mes e, būtent tokį sprendimą priėmėme. Ačiū. Grazie, onorevole Koval, per il suo. Dėkuoju, panui Kovaliui, už atliktą darbą. Visi mes turbūt labai vertinam šį darbą ir manome, jog tai yra puikus pagrindas diskusijai. Su Dabar norėčiau procedūrinę pobūdžio pastabą pateikti dėl tų sąlygų, kuriamis e, vyko jūsų darbas ir dėl perdavimo paskui kai kurių pasiūlymų e, vyriausiai galiuotiniai. Tai yra dėl, dėl procedūrinių dalykų, dėl perdavimo šitų dalykų už parlamento ribų kitoms struktūroms, kadangi yra rinkimų koordinavimo e, grupė ir aš kartu su e, ponia Žuly pirmininkauju tai grupiai ir kadangi galiu vertinti e, rinkiminius e, procesus, mūsų komitetas, tai aišku, politinius aspektus labiau nagrinėja, tačiau e, norėčiau dabar priminti, jog pagal darbo e, taisyklės tas e, savoka pirmininkauti taip pat susijusi su savoka ir apsaugoti, jeigu pasirinktume latino e, kalbą. Ir e, kiekvieną kartą, kuomet yra pateikiamos tam tikros išvados šitame rinkiminėme kontekste, tai mes turime visuomet atidžiai stebėti, kaip vyksta tie dalykai pateikiant tokias išvadas kažkokiams išoriniams struktūrams. Jūs savo uh, darbe, atlik, jūs savo ataskaitoje sakoje, sakote, jog e, yra kūriamos tam tikros misijos kaiminystės politikos e, srityje, tačiau jūs negalite tokios idėjos pateikti taip, tarytum mes e, visi jau būtume ją pritarę. Aš norėčiau dabar suteikti ponui Brokui žodį. Pirmininkė, norėjau kalbėti pirmasis. E, kadangi atvykau šiek tiek pavėlavęs, jeigu kiti kolegos norėtų kažką pasakyti, tai suteikčiau jiems žodį, tačiau jeigu nėra, tai ačiū, kad man leidžiate kalbėti. Dėkoju už pranešimą, kuriame aš radau tam tikros vertingos informacijos, kurią, kurią galima patikrinti remiantis mūsų principais. Manau, kad rinkimų metu nebuvo padaryta rimtesnių pažeidimų, tačiau pasirengimas rinkimams negalėjo būti taip pat vertintinas. Ir e, svarbiausia aspektą tik tai dviem sakiniais apie būdinti, e, turint omenyje, kad didžiausia opozicijos partijai nebuvo leista kelti savo kandidatų tose dviejose rinkimų apygardose savo vardu e, dėl to, kad buvo tas vardas užregistruotas kitų politinių jėgų ir kadangi e, Ukrainos teismai nėra nepriklausomi, tai negalima buvo užkirsti tam kelią. Turiu omenyje dvi rinkimo apygardas Kievo ir Lvovo, taip pat buvo ir kitų rinkimo apygardų ir Tai reiškia, kad jau prieš rinkimus buvo pradėta klastoti jų rezultatus. Ir tai turėtume labai aiškiai pabrėžti, kreipti tai dėmesį, o ne bandyti užtušuoti tai E, kokiais tai formaliais sakiniais, nepaisant to, kad pono Kovalio pranešime parašyta, kad ta partija nebuvo, galėt, nebuvo leista jai registruotis savo vardu, tai ponė ir ponė Timošenko pareiškė, kad ji boikotuos antirinkimus, tačiau negalėjo elgtis kitaip, nes e, jos partijos pavadinimas jau buvo uzurpuotas ir tai tikrai nebuvo laisvas apsisprendimas e, boikotuoti tuos rinkimus. Taip pat žinote, kad rinkimų metu svarbu vaidmenį vaidina e, kandidatų sąrašų eiliškumas ir e, tą eiliškumą taip pat turi reglamentuoti ir partijų kandidatų e, eiliškumas, tačiau tas eiliškumas buvo nustatytas pagal užsiregistravimo laiką ir todėl regionų partija visuomet jos kandidatai buvo pirmieji partijų sąraše. E, taigi apie tai taip pat reikia kalbėti. Tai e, taip pat yra pažeidimas. E, taip pat reikia paminėti, kad po Oranžės revoliucijos patvirtinta konstitucija praktiškai buvo išjungta, ji tapo negaliojanti dėl to, kad buvo pakeisti keturi konstitucinio teismo teisėjai ir praktiškai konstitucija tapo negaliojanti. Taip pat reikia pabrėžti, kad saugumo tarnybos viršininkas buvo tas asmuo, kuris turėjo didžiausią įtaką pakeičiant konstitucinio teismo teisėjus. Ir čia mes turime kalbėti apie valdžių e, atskiriamumo e, neegzistavimą. E, kalbam apie tai, kad nu, vyriausybė Ukraina dabar užtikrino stabilumą dėl to, o kitos ankstesnės to negalėjo padaryti ir būtent tuo remiantis bandoma aiškinti kad e, e, dabartinės vyriausybės kandidatai e, laimėjo rinkimus ir kad dėl to stabilumo dabartinė Ukrainos vyriausybė sugebėjo susitarti su ES dėl tam, dėl tam tikrų svarbių santykių. Ta mes turime pripažinti ir aš noriu pasakyti, kad neturėtume mes dabar savo santykius su Ukraina bloginti asociacijos sutarties klausimai, laisvos prekybos sutarties klausimai, vizų režimo palengvinimo klausimai turėtų būti sprendžiami ir toliau, siekiant pažangos. Aš nenoriu kokiu nors e, nesusipratimu šiuose sritise arba dėrybų stabdymo su Ukraina dėl rinkimų rezultatų, savivaldos rinkimų rezultatų, veikiau priešingai, tačiau Europos parlamentas turėtų būti, e, e, turėtų vadovautis vienodais kriterijais santykiuose su visais partneriais. Ir mes turime aiškiai pasakyti savo kolegoms Kievę, kad per kitus rinkimus tokie dalykai neturėtų uh, kartotis. Ir jeigu mes neatkreipsime dėmesį į tokius aspektus ir tai sudarysime įspūdį, kad praleidžiame viską pro pirštus, tai e, kyla grėsmė, kad Ukrainoje įsigalios putinistinė valdymo sistema ir e, galiausiai Ukraina praras europinę perspektyvą, dėl to mums kils problemų, todėl mūsų pareiga santykiuose su Ukraina ir su visomis valstybėmis vertinti juose vykstančius įvykius atvirai ir garbingai, nebandyti kažko tai užglaistyti ir e, tapti tų pažeidimų vykdytojų bendrininkais. Aš Noriu pasakyti, pana Kovaliui, kad vadovaudamasi demokratijos ir teisinės valstybės principais bei vertybėmis ir siekdami, kad Ukraina pasuktų proeuropinę kryptimi, negalime savo leisti ir taiksytis su tokiomis interpretacijomis, kurios pateikiamos rinkimų stebėjimo misijos ataskaitoje, nes Santvarką galima labai greitai pakeisti, vietoj parlamentinės santvarkos galima įvesti e, labai greitai prezidentinį valdymą ir valstybės yra e, laisvos pačios apsispręsti, tačiau privaloma užtikrinti du dalykus. Pirmiausiai sudaryti galimybės opozicijai tapti daugumą ir atskirti įstatymų leidžiamąją ir vykdomąją valdžią. Ir man Mano nuomonė, tai yra du esminiai aspektai, kuriais būtų galima apibūdinti demokratinę santvarką. Šie rinkimai parodė, kad e, šiems aspektams reiškiaus tam tikra grėsmė ir kadangi 2007-aisiais vykė rinkimai, vyko pakankamai garbingai ir sąžiningai, todėl e, būtina pabrėžti, kad mes Taip pat nesuprantame, kodėl buvo pakeista rinkimų sistema e, prieš e, Venecijos komisijos e, rekomendacijas ir turint omenyje, kad ta šalis yra labai mums svarbi ir mes siekime, kad jie vystytųsi demokratijos ir teisinės valstybės e, įtvirtinimo kryptimi. Turime pabrėžti, ypatingai turint omenyje, kad mūsų komitetas buvo labai e, smarkiai e, angažuotas oranžinės revoliucijos metu. Būtent dėl to turime atkreipti dėmesį į visus šios dalykus. Dėkuoju, panai Brok. Dabar žodis ponai Mirskiai. Jeigu įmanoma, Kalbėjimo laikas dvi minutės turėtų būti. Ačiū pirmininkė, aš labai atidžiai klausiausi, tiksliau skaičiau šią ataskaitą apie padėtį Ukrainoje rinkimų metu. Jei teisingai supratau, tai kolegos Ukrainoje lankėsi tik tris dienas per rinkimus ir esu tikras, kad turėjo kolegos nepakankamai laiko, kad galėtų bendrai vertinti politinę padėtį. Aš su 12 kolegų iš e, Latvijos, Čekijos, Slovakijos, Rusijos, JAV ir Serbijos taip pat lankiausi ir stebėjau rinkimus Ukrainoje, buvau SISEMSO organizacijai atstovavau Ir mes lankėmės Sevastopolį, Ilganskį, Išgorą, Simferopolį, Donetskį ir Vinicoje. E, mūsų išvados būtų tokios. E, Ukrainos vyriausybė yra pakankamai jauna ir nepatyrusi, tačiau bendrai galime vertinti rinkimus kaip demokratiškus, nepastebėjome jokių didesnių pažeidimų kurie būtų galė įtakoti rinkimų rezultatus. Džiaugiamės, kad Ukrainos vyriausybė norėtų ateitie pakeisti e, tiek e, rinkimų sistemą, tiek apskaitai e, užsienio valstybių požiūrį į Ukrainą. Noriu pabrėžti, kad galėtume sustiprinti Europos parlamento vaidmenį, padėdami Ukrainos vyriausybei pakeisti rinkimų teisę, pakeisti rinkimų sistemą tam, kad ji atitiktų ES standartus. Ukraina turėtų jaustis sudėtinė Europos tautų dalimi ir jeigu tik tai nedidelis e, asmenų skaičius ar lankėsi valstybėje tris dienas, valstybėje, kurioje gyvena 50 milijonų gyventojų, tai tas laikas tikrai buvo nepakankamas, kad būtų galima padaryti objektyves išvadas ir vertinimus. Nepaisant to, norėčiau padėkoti kolegai Kovaliui už pakankamai subalansuotą rinkimų vertinimą. Proceduralnie jedną minutę. Dvi minutės. Gabėnė, prieigų. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chętnie wypowiem się na końcu, tylko zależało mi... Dėkoju. Norėčiau pasakyti štai ką. Klausimų ir atsakymų šis yra įdomus dalykas, tačiau aš norėčiau ponui Brokui pasakyti šveitą iki tol, kol jis turės išeiti. Ar galėčiau E, gauti žodį tol, kol ponas Brokas dar yra salėje, kol jis neišėjo. Jūs norite pasisakyti iki diskusijų pabaigos? Ar dabar iš karto po pono Broko pasisakymo? E, Na, norėčiau atsakyti ponui Broko jo klausimus. Jeigu jis liks, aš galiu palaukti iki diskusijų pabaigos. Honorevole Galer, du minutį. Ponas Galerė, dvi minutės, prašau. Aš dvi minutės e, tikrai e, per dvi minutės negalėsiu visko pasakyti. Noriu e, užbėgdamas už akių pasakyti, kad tas kvietimas, kurį gavome pakankamai pavėluotai, neleido mums pasitelkti uh, visą rinkimų stebėjimo mechanizmą, prie kurio esame įpratę, tačiau jeigu būtume atmetę kvietimą, tai Ukrainos vyriausybė galėtų teikti, kad mums buvo neįdomu stebėti rinkimus, tačiau šis rezultatas negali būti vertinamas kaip įprastų rinkimų stebėjimo misijų darbo rezultatas, tą reikia aiškiai pabrėžti iš anksto. Antras aspektas man kelia nuostaba, kad parlamentinio bendarbiavimo komitete vykęs susitikimas 4-5 lapkričio, e, jo metu nieko nebuvo minima apie šios rinkimus. Noriu pabrėžti, kad rinkimai nebuvo sąžiningi ir demokratiniai. Nežinau, kokiais e, vertinimais e, kolegos, kurie teigia priešingai vadovaujasi, galbūt tos vertinimo mastelius E, jiems primetė Ukrainos saugumo tarnybos viršininkas, tačiau tai jau yra jų asmeninis reikalas. Aš e, tuo tarpu pritariu oporą ir kitų organizacijų vertinimui. Tos organizacijos teigi, kad šie rinkimai nebuvo demokratiniai. rinkimų vertinimo ataskaita, septintame puslapyje rinkimų sistema e, nevertinama kritiškai. Manau, kad šis rinkimų statymo pakeitimas buvo priimtas kontroversiškai, patvirtintas kontroversiškai. Jo struktūra sąlygojo, kad e, mažoritarinė rinkimų e, sistema leido užtikrinti labai vienapusišką savivaldybių tarybų sudėtį. Tai, kad e, buvo panaikintos e, apskričių tarybos, buvo vykdyta atitinkama savivaldos reforma, mano nuomonė taip pat buvo labai tikslingas e, veiksmas, kuris sumažino rinkimų uh, sažiningumą ir dėl to e, daugumas įvaldybių vyriausybės partija galėjo sutikrinti daugumą. Kalbant apie rinkimų sistemos principus, tai yra tik aprašomi, tačiau neįvertinami. Ir jau trečiame punkte, apie kurį minėjo ponas Brokas, kalbama apie boikotą, kai tuo tarpu rinkimuose Timošenkos partijai buvo paprasčiausiai neleista dalyvauti, taigi tai yra neteisingas vertinimas. Tai, kad e, kai kurie kandidatai buvo areštuoti rinkimų kampanijos metu, tačiau nepasant to galėjo dalyvauti rinkimuose, kas čia yra pervertinimas, ar tai bandymas paguosti, ar, ar, ar ką tai reiškia. Manau, kad negalima tokių nuostatų palikti šioje ataskaitoje. Aš manau, kad jeigu toliau skaitytume išvadas, tai tikrai negalima būtų vertinti jų kaip dalykinių. Pirmoji išvada turėtų būti ta, kad e, Ukraina kuri buvo pasiekusi tam tikrus demokratijos standartus, toliau jų nesilaiko. Mano nuomonė, išsamus e, rinkimų sistemos peržiūrėjimas e, taip pat nėra pateisinamas dalykas, nes e, per paskutinius rinkimus galiojusi rinkimų sistema leido daugumai politinių partijų pakankamai geromis sąlygomis rinkimuose dalyvauti, taigi aš nemanau, kad e, e, per savivaldybių rinkimus reikėjo taikyti naują rinkimų sistemą ir tvarką. Ataskaitoje teigiama, kad e, bet koks žink, bandymas apriboti demokratinės laisvės būtų nepageidautinas, tačiau tai jau vyksta šiuo metu, taigi bandoma situacija čia e, šio ataskaitoje šiek tiek užglaistyti vėlgi, pagražinti. Pabaigai sakinys, nežinau kaip turėtume vertinti centrinės vyriausybės siekis pakeisti egzistuojančią rinkimų tvarką turėtų būti vertintinas rimtai ir siejamas su tam tikromis viltimis. Mano nuomonė, mes turėtume aiškiai pasakyti, kokie yra europiniai demokratijos standartai ir jais vadovaudomėsi vertinti e, Ukrainos rinkimų rezultatus. Mes taip pat negalėtume su tokiu sakiniu kaip dabar taikstytis. Pavyzdžiui, nepaisant to, kad e, e, Ukrainos savivalos rinkimai susilaukė pakankamai rimto tartautinio dėmesio, reikia pabrėžti, kad Ukrainos savivaldos institucijos neturi didelės įtakos, o tai turėtų reikšti, kad na, nieko blogo, kad šitie rinkimų rezultatai buvo truputėlį ir suklastoti. Mano nuomonė, tokie sakiniai neturėtų uh, E, būti įtraukiami į e, šią ataskaitą vertinimo. Taip pat reikia pabrėžti stipriau, kad šita rinkimų stebėjimo misija negalėjo dirbti mums įprastomis sąlygomis ir dėl šios priežasties neturėtume e, rengti formalaus balsavimo rinkimų vertinimo, o tik tai uh, priimti domėn tą faktą, nes jeigu būtų balsuojama dėl šios ataskaitos, tai aš rekomenduočiau balsuoti prieš. Pane Galerį, jūs nekalbėjote dvi minutės, bet daug e, ilgiau. Paban... Dabar žodis ponai Tano, galbūt jam pavyks laikytis kalbėjimo laiko. Well, um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakartoti anksčiau sakytus e, komentarus. Aš Nepritariu, kad parlamentas stebėtų vietinius rinkimus, netgi jeigu tai yra tokios arvo šalis kaip Ukraina. Na, vietos vyriausybės institucijų rinkimai neturi tarptautinių galių, jos, aiš, tai, tai, jie aišku turi reikšmingų resursų, jie padeda kurti e, tam tikrus modelius e, savo šalyse, tai poveikio nacionaliniai e, valstybės padėčiai turi, tačiau mes neturėtume tuo domėtis. E, Nes, pavyzdžiui, Europos taryba nesiuntė stebėti vietos valdos rinkimų savo atstovų. E, regionų kongresas galėtų, pažiūrėjau, koks nors to užsimti, bet ne mes. Tad aš norėčiau rekomenduoti Europos parlamentui e, kreiptis panašiais atvejais į regionų komitetą. Štai tai būtų tinkama ES institucija šiai užduočiai atlikti, nes jis stebėtų vietos savivaldos rinkimus ir tai būtų teisinga vietos tarybos rinkimai yra būtent jų kompetencijos sritis. O mes neturime tiesiog laiko, kurį galėtume gaišti stebėtami e, rinkimus. Vieną kartą tai vyko Gruzijoje, kai mes tokio pobūdžio rinkimus stebėjom, dabar Ukrainoje tiesiog e, neturėtume to daryti. Aš manau, kad mes turėtume mąstyti būtent apie tai, kaip savo politiką šiais reikia pertvarkyti. Ponas Galeris, suprantu, ką norėjau pasakyti. Situacija ne pati geriausia Ukrainoje, be abejo, tačiau manyčiau, kad mes, mums reikia turėti priemonių stebėti, kas tiksliai įvyko ir tada daryti išvadas. Tūkstančiai kandidatų buvo iškėlę save dalyvauti, aš norėčiau pasakyti, kad mano e, šalyje vyksta viskas panašiai, kai, kai dėl balsavimo. Bet dar kartą pabrėžiu, kad Na, gal yra skirtumų tik tai lyginant su tuo, kas atsidūrė politinių partijų viršuje, pasirodo ten, sąrašuose atsidūrė daugumos politinės partijos. E, Na, e, buvo organizacijų, kuri negalėjo užsiregistruoti kaip politinis blokas, tačiau nežinau, kaip, kaip spręsti šitą problemą. E, tiesiog tai buvo ne koalicija, galbūt koalicijos kandidatai galėjo kelti savo kandidatūras. Ir aš nežinau, kiek tai būtų buvę efektyvu, tačiau būt organizacija negalėjo užsiregistruoti. Jūsų minimas klausimas yra šiek tiek skirtingas. kai kurie žmonės irgi negalėjo įregistruoti savo kandidatūrų ir aišku, tai yra nepriimtinas dalykas. Bendrai kalbant, yra sunku daryti kokias nors išvadas, kadangi vietoje mūsų rinkimus stebėjo labai menkos pajėgos. E, buvo stebėtas gal vienas regionas rimčiau, 10 tūkstančių kandidatų E, pateikė savo kandidatūros rinkimuose ir nežinau, kaip išvadas daryti, kai taip menkai buvo stebima. E, tačiau apskritai dar kartą pabrėžiu, vietos saulus rinkimų mes stebėti neturėtume. Dėkui. Onorevole Kelam, du minutai si può. Mes Kelam, dvi minutės. Onorevole Kelam, prego. Grazie, Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti kolegai Koval už parengtą ataskaitą. Su jo išvadomis galima sutikti. Ukrainai pirmiausia reikia administracinės reformos. Pirmiausia. Tačiau e, siunčiamas šios, šios ataskaitos signalas yra šiek tiek neaiškus. Mes jau sakėme, kad Ukrainoje yra pastebėta teigiamo vystimosi ženklų e, opozicijos kandidatai negalėjo dalyvauti kai kuriuose e, e, apylinkėse iškelti savo kandidatūrų. Slaptusios tarnybos regis aktyviai dalyvavo šiuose rinkimuose, buvo pažeistas, ar tiksliau sakant, abejotinai taikomas taikomas principas, pagal kurį kiekvienas turi teisę leisti savo mintis, tai yra mažiau teigiami procesai. Ir esant tokiam kontekstui sakyti, kad demokratijos padėtis vis gerėja, Ukrainoje yra truputėlį keista. Na, išvada galėtų būti tokia. Galbūt, kad įvyko tam tikrų nesusipratimų, nesklandumų, tačiau rinkimai vyko tvarkingai požiūris pats yra šiek tiek keliantis sumaišti. Yra bandoma nuo tų problemų savotiškai laikyti šiek tiek atokiau. Mes išklausėme savo kolegos Hokmark plenarinėme posėdėje praėjusią savaitę. Jis buvo Ukrainoje ir po to sakė, kad daugelis ukrainiečių žvelgia į Europos parlamentą ir laukia, kad Europos parlamentas pasiūstų aišku signalą. Nes Mes matome problemas iš šono, bet reikėtų, kad ne tik mes jas stebėtume ir matytume, mes turime padėti Ukrainai savo problemas spręsti. Ir aš abejoju, ar ši ataskaita mums padeda atlikti tą mums tenkančią užduotį, būtent įvardinti problemas ir padėti jas spręsti. Kolega Brokas teisingai sako, kad mes norim, turime siekti, kad Ukraina žengtų Europos keliu, o tam Mums reikia sudaryti sąlygas veikti opozicijai. Reikia, kad būtų tinkamai atskirtos valdžios šalyje ir reikia, kad spauda galėtų dirbti laisvai. Tai yra oranžinės revoliucijos vienas iš didžiausių pasiekimų. Dėkoju. Ačiū ponui Kelam. Ponas Lyzek, dvi minutės, jeigu įmanoma. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai. Galbūt netgi trumpiau negu dvi minutės kalbėsiu. Pirmiausia. Dėl PCC. Norėčiau pasakyti, kad aš nebuvau stebėtojas pirmojoje misijoje. Kolega Kohl ir Kosmovski ten dalyvavo. Tačiau aš norėčiau tarti porą žodžių apie tą PCC. Ponas Galeris ir kiti kolegos gali galbūt manyti, kad tai yra svarbu. Ankstesnių sustikimų metu ne par. Tai um, tuomet posėdžiuose, kurie vyko ne parlamente, buvo kalbama būtent apie um, slaptųjų tarnybų vaidmenį ir taip toliau ir panašiai buvo kalbama apie tai, kokie tokia yra susidariusi, susirūpinimą kelianti padėtis. Mes tuomet kalbėjome parlamentinio bendradarbiavimo taryboje, toje PCC, apie tai, kad kyla pavojus demokratijos standartams, kurie turėtų būti taikomi įprastinės rinkimų procedūros metu. Tiesiog parlamentinės bendradarbiavimo tarybos darbo atvarkė šio aspekto nebuvo, tačiau mes bent jau pusę laiko kalbėjome būtent apie rinkimus kalbėjome su opozicijos lyderiais. Pone Timošenko, kaip tik turėjom progą matyti, mes kalbėjom su ponu Jacenik, Tarasiuk. Visos tos abejonės, tie negatyvūs signalai buvo perduoti. Mes išklausėme opozicijos, mes išklausėme, išklausėme to, ką turi pasakyti tarptautinės organizacijos, nes jų atstovai taip pat buvo Ukrainoje. Uh, Ir mes, na, atspindėjome tai, kas buvo sakoma. Mes stengiamės pasiūsti labai aišku politinį signalą ir kalbėjom apie tai, kai tas sustikome su tais atstovais. Ačiū, kolegai Lyzek. Ponas Landsbergis. Dvi minutės, jeigu įmanoma. Norėjau tarti žodį irgi apie išvadas Europos parlamentas bandė save pateikti kaip labai didelių rimtų stebėtojų. Demokratijos situacija, sakoma, yra vis geresnė ir geresnė Ukrainoje. Kolegos, kurie rengia išvadas, manyčiau, suklydo, nes situacija ten visiškai nedemokratinė. Kaip reiktų apibriežti tuomet rinkimus Rusijoje? nes ten į prezidento postą kandidatavo vienintelis kandidatas. Ir jį regis kitose rinkimuose netgi rinks gal du rinkėjai, jeigu visi su tuo sutiks. Tai štai. Ar mes taip pat kategoriškai vertinsime ir mūsų tą superpartnerę Rusiją, kaip dabar kategoriškai vertiname Ukrainą ateitį ar ne? Bene, <clears throat> abbiamo concluso il dibattito. Eh, onorevole Kowal. Diskusijos baigtos. Eh, la conclusione. Ponas Koval. Išvadom žodis. Ponas Brokas kaip tik išeina. Norėčiau pakviesti jį pasilikti, kad galėtų pranešėjo atsakymo išklausyti. Na, jeigu jo nebus, ką padarys, jam teks pasiskaityti posėdžio protokolą. Dėkoju. Labai gaila dėl to, kad ponas Brokas nusprendė išeiti ir aš nes negalėjau atsakyti jo klausimus, tol, kol jis buvo salėje. Na, tikiuosi, kad ponas Galeris perduos mano komentarus jam. Mano bendro pobūdžio komentaras būtų toks. Aš manau, kad aš ne visiškai įvertinau tą kritiką skirtas darbui. Aš manau, kad Mano pranešimas yra labai panašus tai, ką ponas Brokas ir Galeris sakė. E, ir nelabai suprantu, kas jiems ten nepatiko, nes mano pozicija panaši į jų, aš tą tai ir bandžiau atspindėti. Aš sakiau, kad Ukraina pasiekė pusiaukelę to, kur dabar yra patekusi Europos Sąjunga. Mes E, turime tokių regionų, kur bendradarbiauju su mumis arba su socialistais, aš pats esu konservatorių partijos narys. Ir aš dabar atsiduriu tarp kūjų ir priekalo. Ir norėčiau pasakyti, kad problemos turi būti keliamos, pabrėžiamos ir aš padarysiu viską, kas įmanoma. Mano nuomonė yra labai artima tam, ką, kokią nuomonę reiškia Europos liaudės partija. Aš manau, kad signalas yra tikrai labai aiškus. Aš tik tai pateikiau savo pranešime ir visus dokumentus, kad jūs galėtumėte savo išvadas padaryti. Na, aš nenoriu pasakyti, kad mūsų stebėjimo misija buvo tokia pat kaip ESBO nes mums trūksta priemonių tam. Mes negalime teikti politinių vertinimų ir tik politinių vertinimų. Ponas Tenukas galbūt yra e, teisus, gal nuo pat pradžių viskas buvo blogai, gal nereikėjo mums ten važiuoti ir stebėti, bet tiesiog mes turime šią padėtį spręsti. Aš manau, kad mano dokumentas turėtų būti laikomas neformaliu. Ir Maničiau, jeigu renktų oficialų dokumentą, viskas būtų galbūt kitaip. Mes dirbome tik tris dienas ir parengėme dokumentą. Paskui perskaičiau, ką sakė ponas Brokas, perskaičiau, kad jo nuomonė aš dirbu pernelyg lietai. Na, nesuprantu, kaip buvo galima tai padaryti greičiau. Ponas Galeris šį beitą išsakė. Jam buvo nebeaišku, koks yra statusas tos mano ataskaitos. Tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, tai buvo mano iniciatyva, nes norėjau jūs informuoti apie tai, kaip viskas įvyktų. Na, priimu tą formalią kritiką. O dėl tų klausimų, kuriuos uždavė ponas Brokas, nu, taip pat norėčiau tarti porą žodžių. Na, norėčiau pasakyti, kad šis veiktas pasimetė. Aš Atsakiau į visus klausimus, kuriuos jis buvo iškėlęs. Aš rašiau apie kampaniją, rašiau apie tai, kaip vyko rinkimų kampanija. Na ir sutinku, sutinku, kad buv, kad ne, viskas, ne visos partijos turėjo galimybę užsiregistruoti dalyvauti rinkimuose. Tačiau kaip tai paveikė galutinius rezultatus, bet aš juk neturėjau priemonių tam pamatuoti ir įvertinti. Ir aš manau, kad tie. Jeigu tokio pobūdžio komentarus norima daryti, tai tuomet reikia turėti priemonę situaciją įvertinti. Konstitucija nebūtinai yra tiesiogiai susijusi su rinkimų procedūra. Na be abejo, Ukrainoje tai yra probleminis klausimas. Nuo 2004 metų visos partijos, įskaitant ir opozicinės, norėjo keisti konstituciją. Ir e, štai dabar konstitucija yra pakeista Ir yra numatytas taip pat taip, tam tikras vaidmuo regioniniams partijoms. Ir čia vėlgi aš informaciją pateikiu, o išvadas darykite patys. E, kiti kolegos dar minėjo šį beitą. Dėl jūsų išvardintų priežasčių aš negaliu pasakyti, ar tie rinkimai atitiko ar ne demokratinius standartus. Aš kalbėjau su opozicijos partijų atstovais ir jie sakė lygiai tą patį. Jie vengia tų kategoriškų vertinimų. Jis sakė, na tai buvo tam tikrų regionų, kur e, buvo akivaizdžių demokratijos pažeidimų, akivaizdžių procedūros pažeidimų ir ten negalėjau užsiregistruoti dalyvauti opozicinės partijos. Tai buvo tikrai antidemokratiški dalykai, tą reikėjo labai aiškiai įvardinti. Ir man atrodo, čia dėl to nėra jokių problemų. Bet tos problemos nutiko tik kai kuriuose regionuose, tad aš nesuprantu, kodėl mes čia kartojame tas kritikos litanijas be perstojo. Mano supratimu, mes juk sutarėme, tai kodėl čia mėtomės tą kritiką? Bandau tik tai paaiškinti, kodėl galutinėme variante parlamentinio bendradarbiavimo taryboje nebuvo kalbama apie rinkimus. Ne todėl, kad mes negalėjome pateikti savo vertinimų. Mūsų vertinimas buvo aiškus, mūsų, padėt... mūsų nuomonė buvo vieninga. Tiesiog Ukrainos pusė bendros pozicijos nepasiekė. Na, kompromisas buvo neįmanomas, mes negalėjom pasirašyti bendro dokumento, tai mes visi nusprendėme jo nepasirašyti. Tačiau tai buvo bendras sprendimas, kurį priėmė tos tarybos abi dvi pusės viskas buvo teisinga ir teisėta. Tiesiog mes norime parodyti tam tikrą solidarumą ir nenorėjome paskelbti dviejų e, konfliktinių tokių pareiškimų. Mes geriau pasirinkome jokio dokumento nepasirašyti. Tiesiog mes paskelbėme pranešimą, nes mūsų pareiškimai, jeigu jie būtų tokie prieštaringi, būtų panaudojami Ukrainoje mūšiui tarp skirtingai mąstančių politinių partijų. Buvo areštuotų kandidatų. Aš manau, buvo netaip suprasta, ką aš sakiau. Na, aš suprantu su to, ką sakė ponas Galeris. Tiesiog dar kartą norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Jie buvo areštuoti, tačiau formaliai jų e, pavardės išliko rinkimų dokumentuose. Tiesiog nebandykit skaityti tarp eilučių, nes tarp eilučių aš nieko ne, nepažymėjau, nieko ten nėra. Žmonės minėjo, kad mes buvome pakviesti kvi, atvykti į Ukrainą dar iki rinkimų. Na taip, taip, taip. Mūsų buvimo laikas ten buvo trumpas. Jūs minėjote, kad aš sakiau, kad regioninės struktūros neturi jokių realių galių. Jūs padarėte išvadą, kad aš noriu pasakyti dėl to, kad tie rinkimai buvo nesvarbus. Visiškai priešingai šiaip jau, aš manau. Tai yra labai svarbus rinkimai ir turi būti labai aišku, kad reformą administracinę atlikti Ukrainoje yra būtina. Žmonės dalyvauja tuose rinkimuose, manydami, kad jie turės tam tikros įtakos ir kad e, jų išrinkti žmonės galės kažkaip paveikti jų kasdienį gyvenimą. Na, kol kas to nėra. Ir būtent dėl tos priežasties e, vietos e, savivaldą reikia reformuoti. Būtent tai aš bandžiau pasakyti. Aš manau, kad mes tuo klausimu juk taip pat sutarėm, ar ne? Tiesiog prašyčiau laikytis faktų, nes priešingų atveju ukrainiečiai mūsų diskusijas čia supras visiškai priešingai. Jie galvos, kad mes nepritarėm tam, ką jie daro, kad mes nesutarėm jų ir panašiai, bet juk taip nėra, mes juk sutarėm. Nuo pat pradžios galbūt buvo padaryta klaidų, galbūt mums nereikėjo siūsti į regioninius rinkimus mūsų rinkimų stebėjimo misijos, nes mes neturime reikiamų priemonių tinkamai stebėjimui atlikti. Tačiau mes ten buvom, mes rinkimus stebėjom. Ponas Lyzė yra teisus, jis žino, kokia yra mūsų pozicija. Ir kai mes diskutavome su vyriausybės atstovais, ten dalyvavo ir ponas Svoboda, ir ponas Lyzė, vienas iš APP, kitas iš socialistų frakcijos ir aš e, norėčiau pasakyti, kad mes visi buvom vieningi. Ir nesuprantu, kodėl turėtume imti ir susiskaldyti dabar. Mes juk esam vieningi, turime likti vieningi, jau lab, kad sutarėm dėl pagrindinių dalykų. Dėl to, ką kalbėjo kolega Kelam, norėčiau pasakyti štai ką. Aš nenoriu daryti labai detalaus politinio pareiškimo, nes aš negaliu atsuvauti visiems jums. Na taip, mes galime paskelbti oficialų pareiškimą Strasbūre. Turime kritiškai atsiliepti apie tas problemas, kurios buvo Ukrainoje. Turime tas, tuos procedūrinius pažeidimus paminėti be abejo. Kolegai Landsbergiui norėčiau pasakyti. Žinoma, kad mūsų institucija išsaugotų savo moralinį autoritetą, turime elgtis atsargiai. Turime viską vertinti. Uh, sakyčiau, laikydamis atitinkamų proporcijų. Nes svarbiausia yra štai kas. Rinkimų standartai Ukrainoje yra žymiai aukštesni negu daugelį kitų posovietinio bloko šalių. Jeigu jūs pernelyg stipriai kritikuosite tuos rinkimus, tai galima bus susidaryti tokį įspūdį, kad tie rinkimai nepavyko, kad jie buvo visiškai nedemokratiški, bet juk taip nebuvo. Ukrainos e, valdžia gali tiesiog prarasti tą teigiamą įvaizdį. Tačiau reikia pasakyti, kad rinkimų į prezidento postą metu demokratijos standartai buvo tinkamai taikomi. Šiuo atveju buvo šiek tiek kitaip, bet nebuvo visiškai blogai. Jeigu norime išsaugoti savo patikimumą, ponas Landsbergis yra teisus, turime nepamiršti tam tikrų proporcijų, kai mes vertiname. Nesilaikykime dvigubų standartų, nekritikuodami vienų, pavyzdžiui, kaip stipriai labai kritikuodami Ukrainą. Norėčiau pasakyti dar kartą. Demokratinis procesas Ukrainoje e, nebuvo ypač pažangus, tačiau uh, E, žingsnių atgal demokratijos rytyje taip pat nebuvo žengta. Tai štai kas išplaukia iš mano pranešimo. Tai atsispindi ir galutinėme pareiškime. Tiesiog būkim vieningi. Nes dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes juk sutarėm dėl esminių dalykų. Tai yra svarbiausia. Labai atidžiai išklausiau jūsų visų esu, sakyčiau, geras parlamentaras, nes labai kukliai išklausiau visokio pobūdžio pastabų. Mes dar susitiksime, kai renksime rezoliucijos projektą. Tikiuosi, kad tai bus objektivus ir gerai subalansuotas dokumentas. Noriu padėkoti visiems e, kolegoms dalyvavusiems diskusijose. Ačiū už jūsų kritinės pastabas, ponė Galerį. Ir aš tikiuosi, kad man pavyks jūsų abejonės išsklaidyti. Ir dar kartą noriu pareikšti apgailestavimą dėl to, kad išėjo ponas Brokas. Prieš man pasakant išvadas. Nes aš manau, kad galutinė pastaba būtų tokia, nes mūsų skirtumai yra netokia dideli, kaip jūs minėjo. Ačiū. Deja, negaliu suteikti žodžio jums, ponė Mirskė, dėl kad turime e, skubiai nagrinėtiną klausimą, todėl norėčiau, kad jūs e, suprastute. Nes e, ponas Bodys dėl logistinių sumetimų turi pasisakyti e, anksčiau. Tad jeigu jūs sutiksite, tai pereisime dabar prie klausimo dėl ES santykių su Persijos įlankos bendradarbiajimo taryba. Tai yra pranešimas, kurio e, kontekste taip pat e, dalyvavo ponas e, Narbonė, Dabar suteiksiu žodį ponui Dominik Bodys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai mūsų pirmoji diskusija dėl šito pranešimo, dėl ES santykių su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba. Aš e, norėčiau dabar trumpai apžvelgti šitų santykių padėtį ir pabandyti įsivaizduoti, kaip jie galėtų e, plėtotis ateityje. Keletą žodžių apie PIBT, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybą. Jie įeina e, Persijos įlankos pakrantėje esančios šešios valstybės - Kuveitas, Bahreinas, Saudo Arabija, Kataras, Arabų Emiratai, Junktinė Arabų Emiratai ir e, Omano sultanatas. E, visos šitos šalis yra monarchijos Ir reikėtų pabrėžti, kad tai yra vienintelė organizacija, kur vyksta regioninė integracija ir e, taip pat vienintelė organizacija, kur integracija vyksta pasaulių, arabų pasaulyje apskritai. E, ši organizacija, aišku, yra labai svarbi strateginių požiūrių, nes viena vertus e, PIBT valstybės e, yra prie e, Persijos įlankos ir yra e, Irano, Irako, Jemeno e, kaiminės šitos valstybės. Ir e, politinių požiūrių tai labai svarbu, nes PIBT valstybės sudaro daugiau negu ketvirtį Arabų lygos e, valstybių. PIBT valstybės dažnai e, tarpininkauja politinėse darybose, taikos darybose. Ir Saudo Arabijos karaliaus pasiūlymas dažnai remiamasi, pavyzdžiui, tame kontekste 2008 metais Libano krizės e, metu. Ta krizė iš esmės e, didelė dalim iš, išsisprendė Kataro iniciatyvos e, dėka PIBT valstybės, taip pat ekonominių požiūrių yra labai svarbios valstybės, tiek turint omenyje dujų ir angliavandenilių gavybą. Ir beje, šito požiūriu noriu priminti, jog PGT valstybės yra pagrindinės ES e, naftos tiekėjos. Globalizacijos e, kontekste nepriklausomi turto fondai, kaip tai valstybėse sudaro trečdalį visų nepriklausomų e, turto fondų pasaulyje. Kokia dabar padėtis yra e, santykių plotmėje su šitomis valstybėmis? Tiesą pasakius, tai praktiškai nėra tų, tų santykių, beveik 20 metų e, Mes deramės e, dėl laisvos prekybos sutarties ir tos darybos vis dar yra nepasibaigusios. Beje, tai yra tam tikras net rekordas, nes tai yra pat anksčiausiai pradėtos darybos ir ilgiausiai e, trunkančios darybos su trečiosiomis valstybėmis, kurios vis dar nėra pasibaigusios. Šis pranešimas savo iniciatyvą kaip tik ir siekia duoti impulsą šitiems. E, santykiams ir priminti, kad, e, nepriklaus, kad laisvos prekybos sutartis turi būti traktuojama ES kaip e, prioritetas ir siekti, kad tos darybos kaip galima greičiau pasibaigtų. Beje, pranešime taip pat e, kalbama apie principą, pagal kurį mūsų santykiai su PIBT valstybėmis neturi apsiriboti tik tai prekybiniais santykiais. Mes uh, kol kas pasitenkinam santykiais tiekėjas e, e gavėjas. Ir beje, e, čia dar nėra padėtas gautinis taškas laisvos prekybos sutarties kontekste, bet mes norime eiti toliau, mes norime, kad būtų e, įtvirtinta tikra politinė ir strateginė partnerystė. Tad reikia, kad ES tame regione būtų matomesnė nei yra dabar ir kad būtų skiriama daugiau išteklių įvairiais lygiais, kad būtų daugiau atstovybių e, diplomatinių tose valstybėse ir daryti tai per išorės veiksmų tarnybą su ponu e, Narbon. Su, galėsim padiskutuoti to klausimu ir galėsim pateikti jam klausimų. Tad reikėtų, kad tas procesas e, vyktų visose sostinėse PIBT valstybių. Beje, politinis dialogas aukščiausių lygmenių yra jau prasidėjęs, nes periodiškai vyksta valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimai. Dabar taip pat vyksta ministrų susitikimai ir dažnai mūsų valstybės yra atstovaujamas tik tai techninių lygmenių tuose renginiuose. Tad e, politinio bendradarbiavimo plotmėje dar yra tam tikro rezervo. Manau, kad ES turėtų sveikinti ir skatinti TIBT valstybių integracijos procesą. Tas procesas, žiūrint iš Briuselio, gali atrodyti labai lėtas, tačiau vis dėlto vien, kad jisai vyksta, jau yra teigiamas dalykas ir tai yra tame regione ir arabo pasaulyje vienintelis integracijos procesas. Todėl uh, tarp ES ir PIBT valstybių mes galim keistis patirtimi šituo klausimu. Aišku, strateginės ir diplomatinės temos susijusios su saugumu, kaip aš sakiau, e, Iranas regione e, yra ginklavimas varžybų grėsmė, kyla Irako padėties stabilizavimas, Jemeno e, padėtis kelianti nerimą. E, sus, Somalis taip pat yra net, net toli Ir matome, kad šios valstybės yra krizių zonos centre, tačiau tas procesas, kuris vyksta tose valstybėse, yra stabilumo faktorius ir todėl mes turime tarti su tomis valstybėmis apie tai, dėl, dėl, tartis dėl šitų klausimų ir kaip galime tą stabilumą dar padidinti kartu su ES. Mes e, galime bendradarbiauti įvairiose srityse, kurias laiko prioritetinėmis PIBT ir ES gali nešti svarbų indėlį tose srityse, turiu galvoje atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Šios e, valstybės e, yra vienas iš didžiausių naftos ir dujų e, gamintojų. Tad e, galim su jomis kalbėti apie saulės energijos e, panaudojimą. Pavyzdžiui, Toliau vyksta ten ambicingos politikos gyvenimas tose valstybėse švietimo srityje, turint omenyje moters vietą e, visuomenėje. Prieš 15-20 e, metų PIBT valstybių jaunimas vykdavo mokytis į vakarus, į Junktinės valstijas ar dažniausiai Junktinė karalystė, tuo tarpu šiandien tos valstybės vykdo visiškai kitokią politiką švietimo e, srityje ir bent jau vis mažiau e, e, jaunuolių vyksta mokytis į užsienį, o aukštojo mokslo srityje, apskritai švietimo srityje, infrastruktūros kūriamas vis sudėtingesnis ir toje srityje uh, taip pat yra e, partnerystės principas e, taikomas su kitomis valstybėmis ir e, Europos Sąjunga taip pat čia e, galėtų konkuruoti su jungtinėmis valstybėmis. Taip pat reikia panaudoti visas senamas priemonės. Erasmus Mundus programos kontekste pernai metais buvo tik tai e, aštuoni studentai iš tų valstybių e, studijavę Europoje. Tai yra aštuoni studentai iš Persijos įlankos e, valstybių. Tad tokios būtų kryptis ir tokie variniai klausimai, dėl kurių siūlau padiskutuoti. Labai džiaugiuosi, kad ponas e, Narbon e, Jisai dirba Rijado e, mūsų atstovybėje, esančioje Rijade. Ir apie tai pakalbės. Dar dvi kliūtis iškyla darybose dėl laisvos prekybos sutarties. Viena vertus yra politinė, politinės nuostatos e, problema ir kita vertus yra tam tikrų e, krypčių problema. Aš norėčiau paklausti pono Narbon, kaip jo nuomonė reikia spręsti šitos sunkumus Kitas dalykas, kaip strateginė ir politinė partnerystė tarp ES ir PIBT būtų traktuojama e, Persijos įlankos arabų valstybėse, kaip jos į tai žiūrėtų ir ko tos valstybės tikisi iš ES. Dėkoju ponui vicepirmininkui Bodys. Jūs minėjote e, pono Narbonės E, pavardę ir kaip tik jam dabar suteiksime žodį po pono Badys pasisakymo. E, Dėkui. AFET komitetui už man suteiktą žodį, už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Praneš, aptarėme pranešimą dėl PIBT ir ES santykių. Aš norėčiau pradėti nuo antro klausimo, kuris yra platesnis. Na, pritariu pranešimo svarbiausiams akcentams, tam pranešimui, kurį parengė ponas Bodys. Regionas iš tikrųjų labai pasikeitė per pastaruosius metus. Mes pasirašėme. Mes 80 metais pasirašėme partnerystės sutartį. Ten labiausiai buvo kalbama apie dėrybas dėl laisvos priekybos sutarties. Tos dėrybos tęsiasi labai ilgą laiką ir nesugebėjom tų dėrybų užbaigti. Visai neseniai mes vėl įvertinome poreikį gilinti santykius su šiuo regionu. Atsakydamas į klausimą, ar mūsų partneriai e, Persijos įlankos regione būtų suinteresuoti tokiu santykių įvertinimu iš naujo, manyčiau, ar, ar jiems būtų, ar jaučia suinteresuojama perėti, pažiūrėjau, prie kitokių santykių, pažiūrėjau, privilegijuotos partnerystės, ar taip galėčiau atsakyti, na taip, taip, nes ten regione susidomėjimas ES auga Dabar yra įvykę daug pasikeitimų lyginant su tuo, kas vyko prieš porą dešimtmečių. Visas pasaulis dabar yra žymiai atviriau žvelgiantis į tai, kas vyksta. Ir aišku, e, ieškoma naujų e, tvirtų partnerystės ryšių. ES galėtų būti ta vieta, kur vaidinamas labai svarbus vaidmuo, jinai galėtų imtis to vaidmens sprendžiant regioninius konfliktus ir galėtų ES regione veikti aktyviau, sprendžiant politinius klausimus. Mes esame šiandien didžiausi prekybos partneriai su šiuo regionu. Tad tie santykiai galėtų dar labiau plėstis, dar yra potencialo, kuris yra ne visai panaudotas. Ir aš čia pirmiausia norėčiau kalbėti apie investicijas į regioną, nes investicijų dar yra palyginus nedaug, lyginant su kitais partneriais. Tačiau be kita ko taip pat egzistuoja ir supratimas apie tai, kad ES turi dirbti daugiau, aktyviau, jinai turi padidinti savo matomumą ir aktyviau veikti regione. Manau, kad PIBT šalis žvelgia taip pat į rytus, į Aziją, į Ramiojo vandenino šalis ir su jomis ieško glaudesnių santykių siekiama su tomis šalmis vystyti politinį dialogą. Ir susidaro įspūdis, kad ES pasaraisiais metais ne viską padarė, kad būtų uh, jos dialogų su PIBT testinumas užtikrintas. Maničiau, kad dabar reikėtų, kad mūsų santykiai pereitų į kitą fazę, reikėtų aktyviau skirti dėmesio politiniams klausimams ir intensyviau ieškoti aukšto lygio dialogo, nes PIBT valstybės nori, kad būtų nuotos konsultuojamasi, kad būtų teikiama informacija klausimais, kurie yra svarbus mums ir jiems, pavyzdžiui, Irano, Irako klausimai, Jemeno klausimai. Ir kiti klausimai, tokie kaip Afganistanas, Pakistanas ir artimų rytų taikos procesas. Regioninių konfliktų sprendimas irgi yra ta, tie dalykai, kurie domina PIBT valstybės. Tad manyčiau, kad to šalis taip pat galėtų būti pasitelkiamos. Ir ES taip pat yra laukiama, kad ji būtų aktyvesnė sprendžiančias problemas. Mm, Riede veikia mūsų agentūra, yra akredituota šešiose PIBT E, dirba aktyviai sekretoriatas. Mums nėra lengva, darbo turime daug. Pajėgumai riboti, o darbo yra labai daug, nes kiekviena šalis yra svarbi, didelė, kiekviena su savo ypatumais, e, į visus juos privalu atsižvelgti. Mes nekart esame kalbėję apie poreikį E, dirbti laikantis atskirų pakopų. Mes siūlėme bendrą veiksmų programą. Ir bandėme siekti didesnio bendradarbiavimo srityse, kurias jau paminėjau. Pirmiausia, paminėtos būtų tos rytis, kur visi turime bendrų interesų. Pradedant nuo švietimo, pavyzdžiui, kur daug investuojama šiuo metu, EIBT valstybėse. 60 tūkstančių studentų mokosi užsienyje. E, ir yra sukūriamos tam tikros schemos e, pagal buvusiųjų mokin... besimokiusiųjų patirtį. E, žmonių yra daug, jiems yra įdomu vystyti švietimo programas, aukštojo mokslo programas Ir ES, manytume, čia galėtų suvaidinti savo vaidmenį. Galėtų būti pasiūlytos tom šalims panašios schemos susijusios su švietimu, kaip pavyzdžiui Erasmus Mundus ir panašiai. Tai padėtų sukurti tam tikrus e, tinklus švietimo srityje, tai taip pat atneštų pridėtinės vertės e, dvišalio bendradarbiavimo požiūrių pirmiausia. Taigi E, yra ir kitų sričių, tokių kaip atsinaujinanti energija, mokslas, technologijos, e, kur investicijų daugiai ir kur bendradarbiavimas gali būti labai vaisingas. Čia taip pat siekiama partnerystės su mumis, su ES. Taip pat yra ieškom, reikėtų ieškoti galimybių atverti šioms šalims tas programas, kurios galėtų padėti. Tai neturėtų būti e, recipiento ir donoro santykių modelis. Tai turėtų būti programos, kurios būtų paremtos kitų modelių, pavyzdžiui, partnerystės modelių. Ir lėšos šiuo atveju turbūt net nebūtų svarbiausia problema, tiesiog reikėtų labiau susitelkti prie santykių užmėsgymo ir jų plėtojimo. Na ir norėčiau pasakyti, kad galiausiai įdomu būtų aptarti ir priemonių klausimą. Politinis tam tikras pagrindas yra labai svarbus dalykas išsiaiškinti, kokie yra poreikiai. Mes kalbėjome apie partnerystę e, daugelis ryčių, kur egzistuoja abipusių interesų. Bet mums reikia pažiūrėti ir į tai, kokias priemonės turime bendradarbiavimui stiprinti. Mes turime, pavyzdžiui, ICI instrumentą smulkiems projektams vystyti. Galėtume sugalvoti ir turėti kažkokiu daugiau priemonių, kurios pasitarnautų katalizatoriumi tam, kad galėtų vystytis bendros iniciatyvos su šiomis šalimis. Siekiant užtikrinti, kad mes, ES, ten, e, tose valstybėse būsime labiau matomi. Norėčiau pereiti prie laisvo susitar... priekybos susitarimo klausimo, kurį iškėlė parlamentarai. Manau, tai yra tas klausimas, kur vėlgi reikia tam tikrų politinių ir ekonominių sąlygų ir dėl jų vienu ar kitų trūkumų nepavyko iki šiol to sustarimo pasiekti. Tačiau tai turi neigiamos įtakos santykių su PIBT valstybėmis plėtojimui. E, eksporto mokestis yra e, ne, ta, tas, tas dalykas, kuris yra labai rimta kliūtis to susirimo sudarimui. O PIBT valstybės norėtų išlaikyti eksporto mokesčių tam tikrus apribojimus. Žodžiu, susitarti svarbiausia dabar būtų dėl atskirų parametrų. Kaip jūs žinote, pastarosius dviejus metus dėrybos yra blokuojamos, tai nepadeda kurti dėje palankios pozityvios atmosferos tarp abiejų sustarenčių pusių. Liuksemburgė abi pusės buvo sutarusios ieškoti galimybių diskusijas tęsti, pasižiūrėti, kokių bendrų vardiklių būtų galima dar ieškoti ir mes tikimės, kad kitą mėnesį ar artimiausiais mėnesiais bus vėl užmėgsti kontaktai ir mes pabandysime eksporto mokesčių klausimą iškelti ir teigiamai jį išspręsti. Dėkuoju. Grazie, doktor Narbonai. Dėkuoju, panai Narbonai. Dabar žodis kolegai Jattimaki. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už labai subalansuotą ir dalykišką pranešimą. Tačiau turėčiau keletą klausimų ir pastebėjimų šiame kontekste. Niekas nesiginčia, kad svarbu abiems organizacijoms tarpusavio bendradarbiauti ekonomiškai. Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba yra organizacija, kurios narės konkuruoja taip pat ir tarpusavyje, turint omenyje jų ekonominį pastebimumą. Jeigu ES nori vykdyti bendrą politiką, tai privalome pasirūpinti, kad kalbėtume vienu balsu ir savo ruoštų mažiau konkuruotume tarpusavyje santykiuose su PIBT valstybėmis. Taigi turime siekti bendrų pozicijų įvairiais klausimais. Labai svarbus yra žmogaus teisų aspektas ir ekonominis bendarbiavimas galėtų tapti priemonė siekiant pagerinti žmogaus teisų padėtį, siekiant daryti atitinkamą įtaką, o tam mes turime tarpusavį kalbėtis ne vien tik apie ekonominį bendarbiavimą, bet ir kitomis temomis. Turime pradėti nuo bendrų interesų, kaip pavyzdžiui nuo prekybos politikos ir pasiekus tam tikrų susitarimų šioje srityje būtų galima ją įtraukti ir kitas sritis bei aspektus. Ketas žodžių dėl atskirų pranešimo punktų. Trečiajame punkte pageidaujame didesnio, geresnio diplomatinio atstovavimo regione, tačiau dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis aš labai atsargiai reikalaučiau papildomų priemonių diplomatiniam atstovavimui, reiktų mūsų matomumą padidinti pasitelkus kitas priemonės, tokia turbūt būtų mūsų bendra parlamento pozicija, mes negalime e, nuolat reikalauti papildomų lėšų visiems e, įmanomiems dalykams, galbūt reiktų pasistengti, naudojantis dabartiniais turimais ištekliais, pasiekti geresnių rezultatų. Čia aš tokį bendro paudžio pastebėjimą pareikščiau ne tik diskutuojančiame kontekste, kad e, reikėtų geriau panaudoti turimus išteklius siekiant geresnių, veiksmingesnių rezultatų. Penktame punkte apgailestaujama, kad nėra e, reguliarios reguliaraus, konstruktyvaus politinio bendradarbiavimo erdvės. Norėčiau pranešėjo paprašyti paaiškinti išsameu, kas čia yra turima omenyje, nes ministrių taryba buvo patvirtinta bendradarbiavimo programa ir šis aspektai susijęs su antroju punktu, kuriame siūloma Europos Sąjungai pradėti strateginę partnerystę su PIBT šalimis, ką tai turėtų reikšti, ką, turėtų, ką apimtų ši strateginė partnerystė, ar tai reikštų, kad e, reikėtų padidinti bendradarbiavimo mastą, kas turima omenyje e, čia vartojant strateginės partnerystės savoką. Ačiū. che non, non sapevo <laughs> se avessi terminato perché ho visto il suo microfono ancora. Ne, ne, supratau, kad jūs baigėt, nes jūsų mikrofonas e, buvo dar įjungtas. Ir vicepirmininkas, ir e, nešėjas galės atsakyti turbūt ir pakomentuoti. Pirmiausia, žodis ponui Bodys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turiu pakankamai laiko, ponia pirmininkė, tai dabar atsakysiu į e, ponios Jutumakį klausimą. Dėkuoju Jums už e, pasisakymą. Aš visiškai sutinku su Jumis. Yra ne tik tai ekonominė konkurencija, bet ir politinė konkurencija tarp ES valstybių narių e, šiame pasaulio regione. Ir aišku, ta, ta tas rungtiniavimas diplomatinis ar ta konkurencija e, daro neigiamą įtaką kalbėjimui vienu e, balsu ir atstovavimui ES. Aišku, dabar, kuomet yra nauja išorės veiksmų tarnyba, mes, mes turime stengtis kalbėti vienu balsu ir e, reaguoti kaip ES. Dabar kalbant apie lėšas, apie finansavimą, tai čia taip pat nereikėtų, kad būtų nesusipratimų ir tekste reikėtų viską labai aiškiai suformuluoti. Europa nenumato daugiau e, e lėšų e, mobilizuoti, kuomet kalbam apie papildomas priemonės, tai turime visų pirma žmogiš, omenyje žmogiškieji ištekliai. Ponas e, Narbonė dirba Riede, ten nėra Europos, e, ten, ten yra mūsų atstovybė, tačiau nėra kitose sostinėse mūsų diplomatinių atstovybių, kitose e, PIBT valstybėse, kurios yra svarbos, Doha, Ataras, Abu Dabis, Jungtinėse Emiratuose. Pavyzdžiui, Tad mes ten nesirengiam investuoti daugiau lėšų, bet e, diplomatinėme sektoriuje padidinti mūsų atstovavimą ir matomumą, ES matomumą. Žmogaus teisės. Komet matome dabartinę padėtį, galime apgailestauti aišku. Ir jeigu mes palygintume tą padėtį su padėtimi e, prieš 10, 15, 20 metų, na, tai galbūt tuomet galima ir, ir, ir, ir nurimti šiek tiek, nes tose valstybėse visą laiką vyko geresnio valdymo įtvirtinimo procesas, e, kurio metu moteris įgyjo vis daugiau, e, vis didesnį vaidmenį ir e, parlamentai taip pat įgyjo svarbesnį vaidmenį kai kuriuose iš tų valstybių. Aišku, tai yra labai e, lėti pokyčiai, tačiau nuolatiniai pokyčiai nebuvo grįžtama atgal staiga, kaip kad kartais e, įvyksta kai kuriuose valstybėse. Ir aš manau, kad ES vaidmuo yra užuot pateikus griežtas kritinės pastabas šituo klausimu, geriau skatinti tą procesą, kuris vyksta 20 metų ir vyksta tinkama rinkime. Jūs taip pat minėjote strateginę partnerystę, aš visiškai sutinku su jumis, ponė. Aišku, jeigu ta strateginė partnerystė bus su visais, tai jos praktiškai su nieko nebus arba jeigu jinai bus visur, tai jos niekur nebus. Bet kalbant apie šį regioną, tai aš manau, kad tai būtų tikslinga, nes tai yra iš esmės strateginės svarbos regionas. Mes turim suprasti, jog e, Persijos įlankos bedardarbiavimo tarybos e, valstybės praktiškai apima visą pusęsalį, išskyrus e, Jemeną. Tai yra dviejų e, sąsiaurių kontrolės klausimas Ormuz e, sąsiaurio ir Babel Mande. Sąsiaurio kontrolė, Sueco kanalas ir išėjimas į viduržėmio jūrą. E, ir žinom, kad tame regione ir veikia Al-Qaida. E, Yra taip pat Arabų pusėsalio Al-Qaidos e, atšaka, kuri aktyviai veikia Jemenė ir praktiškai e, Jemeno šiaurėje vyksta pilietinis karas. Somalis taip pat kitoje sąsiaurio pusėje. Irakas e, šalia. Reikia stabilizuoti e, padėti šioje šalyje ir priešais praktiškai Iranas. E, Taigi visas tas regionas geopolitiniu požiūriu yra strategiškai svarbus ir energetikos požiūriu taip pat, tai tos šalis yra pagrindinės naftos tiekėjos mums. Dėl visų šitų priežasčių strateginės partnerystės terminas yra visiškai tikslingas ir sąmoningas, tai nėra vien tik tai žaidimas žodžiais. Mes žiūrime į Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybės kaip į partnerius, ekonominius partnerius e, ir kalbam šitame kontekste apie mokesčius, apie tiekimą, bet taip pat ir apie žmogaus teisės. Bet kalbam apie tas valstybės kaip apie strateginius partnerius pagrindinius. Ir norim ar nenorim to, tokį vaidmenį jos vaidina. Pirmininkas, taip ar norite pasisakyti, bet labai trumpai, todėl kad turėsim pono galio pranešimą nagrinėti prieš tai. Um, trumpai norėčiau papildyti pranešėją. Tai iš tikrųjų regionas, e, kurio valstybės turi labai glaudžius dvišalio bendradarbiavimo ryšius su valstybėmis narėmis ES ir vyksta pakankamai rimta tarpusavio konkurencinė kova, kadangi potencialios rinkos turi didelių perspektyvų ir šiuo metu vyksta procesas, kuomet Persijos įlankos regiono valstybės pagaliau suvokia, kad ir ES yra, ima suvokti, kad ES yra tampa svarbiu partneriu, sprendžiant tam tikrus svarbius klausimus žinoma, ES e, vaidmuo padidės riede įsteigus ES delegaciją, delegacijos atstovybę. Tačiau savame suprantama, e, kad e, bendradarbiavimo lygis taip pat turėtų padidėti. Dėkuoju ponui Darbonui, dėkuoju taip pat pranešėjai ponui Bodys. 24 lapkričio 18 valanda yra galutinis, 18 valanda yra galutinis pakeitimų e, pateikimo terminas. balsuojama komitete bus e, e, vasario 10 dieną. O e, plenarinėme posėdėje bus aptariamas šis klausimas kovo mėnesį. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Pono Galerio pranešimas dėl tvarios ES tolimosios šiaurės politikos. Dėkojame, kad jisai sutiko. E, e, kad būtų apsikeista vietomis su 174 e, pranešimai yra pateikti. Dabar žodis pranešėjai, kuriam tenka sunkiai užduotis pakomentuoti tokį skaičių pakeitimų. Žodis pana galeriui. Ačiū ponė pirmininkė, taip pat dėkuoju kolegoms už pateiktas pataisas pranešime dėl jo nekyla didelių nesutarimų ir e, darant išvadas po pirmojo svarstymo ir po pokalbių su šešėliniais pranešėjais galime teikti, kad e, pasiekėme pakankamai plataus konsensuso. Todėl galiu pasakyti, kad pritariu daugumai pateiktų pakeitimų, kurie papildo atitinkamas pranešimo nuostatas ir pirminėme pranešimo variante paprasčiausiai dėl atitinkamų procedūrinių pribojimų nebuvo galimybės tų nuostatų įtraukti, taigi dėkoju kolegoms už vertingus papildymus. Aš galėčiau įvardinti temas tik tai, kurioms pritarčiau ir kurioms nepritarčiau, arba kuriuose pritarčiau tam tikriems pakeitimams ir kuriuose nepritarčiau viena iš tų temų, tai yra susitarimas arba nuoroda į susitarimą dėl Arkties. Ir norėčiau pasakyti, kad mes negalėtume kalbėti apie kažkokį tai susitarimą, neatkreipdami dėmesio arba neatsižvelgdami į susitarimo šalių interesus, nes per pastarę diskusiją, kuomet parlamente buvo pradėta kalbėti apie Arkties susitarimą, kilo regione tam tikras samišis Todėl e, sutarčiai nepritarčiau, tačiau pranešime mes įtraukėme atitinkamas nuostatas apie plataus masto bendradarbiavimą. Pritariu visiems e, pasiūlymams, e, pakeitimų pasiūlymams susijusiems su vietos gyventojais ir būtinybė sudaryti jiems atitinkamas geresnės gyvenimo sąlygas dėl 20 pakeitimo Ten kalbama apie tai, kad e, e, tolimosios šiaurės lygmuo yra vienintelė priemonė remti Arkties regioną. Tai yra neteisingas teiginys, nes e, Marė generalinis direktoratas vykdo projektą, kurio pavadinimas yra Tomorrow, taip pat vyksta kitokie projektai, kalbant apie šiaurės dimensiją, šiaurės lygmenį. Aš pasisakau už tai, kad e, mūsų bendroji politika nukreipta prieš Rusijos interesus tęstusi taip pat, tačiau nemanau, kad ES arktis politika negali būti apibrėžiama per šiaurės dimenciją, tai turi būti atskira politikos sritis. Buvo kalbama iki šiol apie tą Arkties langą šiaurės dimensijos kontekste. Dėja, tas langas visą laiką buvo uždarytas ir Rusija visą laiką teikdavo, kad taip, galbūt tai yra langas, tačiau tikrai nedūrys. Ir visi tie, kurie bando apibriežti ES politiką Arkties regione e, šiaurės dimensijos kontekste, tai aš jų pasiūlymams atitinkamiems iki šiol ir toliau nepritarčiau. Dėl 66 pakeitimo kolegija Jakonsari norėjo įtraukti nuostatą dėl tausaus resursų valdymo. Ir aš įtraukiau į savo prašymą tinkamą citatą iš sustarimo tarp Rusijos ir Norvegijos ir ten nėra žodžio tausus ar tvarus. Tai, e, kadangi tai yra citata, tai žodį tvarus įtrauksiu kitoje vietoje. Kalbant apie regiono e, nacionalinių valstybių galiojimus, e, kaimininių nacionalinių valstybių įgaliojimus, pavyzdžiui, tyriant gamtinių išteklių atsargas 69-ame kolegų Westland ir Ferm pakeitime. Apie tai kalbama reikia paminėti, kad tame regione negalioja, arba mes neturime kokiu nors teisių, e, arba atitinkamų teisės aktų ir todėl aš santūriai reaguoju į plataus masto kokius nors pasiūlymus, pavyzdžiui, numatyti arba iš naujo įvertinti gamtinių išteklių tyrimo sąlygas e, e, ir teisės, kurios suteikiamos atitinkamos institucijoms arba mokslo įstaigoms. E, atitinkamos turi valstybėse jau veikia tos institucijos, uh, agentūros, kurios e, įvertina jau šios dalykus, procesai vyksta, taigi net reiktų susidaryti priešingo įspūdžio. 70-asis pakeitimas, e, kuriame kalbama apie ES teritorinius vandenis, vien e, dėl sisteminių priežasčių negalime įtraukti šio pakeitimo ten, kur tai yra siūloma vien jau turint omenyje Deepwater Horizon platformos avariją, e, e, reikėtų susilaikyti nuo tokio pobūdžio nuostatų įtraukimo apie naftos išteklių ieškojimą ir tyrimą tuose vandenyse. nuoroda į klimato kaitą. Klimato kaita daro didelę įtaką Arkties regionui, tačiau e, negalime dėkdami atitinkamas priemonės Arkties regione daryti įtakos klimato kaitai, nes Arkties regione e, taršos praktiškai nėra, visas taršos poveikis yra iš išorės, todėl reikia atitinkamai siūlomos priemonės e, įgyvendinti regionuose besiribuojančiuosius su e, Arkties regionu, tam, kad e, mažėtų taršos poveikis pačiam Arkties regionui. Ir kaip jau minėjau, dėl to neverta kažkokių specialių priemonių taikyti pačiame regione. Ta reikia daryti pasauliniu mastu. Tiek būtų apie tai. Manau, kad 97 e, e, pakeitimas e, taip pat jo turinys šiek tiek e, netinkamas toje vietoje, kur, kurie yra pakeitimas siūlomas. Na, o kitų pašaipesnio paudžio pastabų iš kolegos Broko ir buvusio parlamento pirmininko lūpų, tai aš jas veikiau nekreipsiu dėmesio. 103 pakeitimas pacituosiu, laikomasi nuomonės, kad siekiant identifikuoti atskirų vietovių potencialus, reikia atsižvelgiant į regioninius skirtumus, parengti atitinkamas strategijas ir jas įvertinti vietiniu ir ES lygmeniu. Aš manau, kad e, čia reikia taikyti subsidirimo principą, nes e, šios teritorijos nepriklauso Europos Sąjungai ir Europos Sąjungos pagalba vystyti atskirų vietovių potencialą. Šiuo pasiūlymu yra šiek tiek perlenkiama lasda. Manau, kad tiek Norvegija, tiek JAV, tiek Kanada turi savo išteklių, priemonių ir galimybių atitinkamas strategijas parengti ir įgyveninti, mes neturėtume čia kištis. Tiek būtų šiuo klausimu dėl 112 pakeitimo. Ten kalbam apie tai, kad ES turėtų remti fino uh, ugrų tautinių mažumų kalbą ir kultūrą Rusijos šiaurėje. Aš visą laiką pasisakau už tautinių mažumų padėties gerinimą. Rusijos šiaurėje yra tačiau ir daugiau tautinių mažumų, ne tik fino ugrų kilmės Todėl neturėtume jų kitų diskriminuoti, jų taip pat diskriminuoti, sakyti, kad e, visa veikla, kuri iki šiol vyksta dvišaliais pagrindais su Rusijos mažumomis iš Suomijos, e, Norvegijos, Estijos pusės, tie ryšiai turėtų būti remiami. Tačiau ES lygmenintis kokiu nors e, specialių veiksmų nemanau, kad yra tikslinga. Aš patikiau atitinkamą formuluotę savo ruoštų, kuri, manau, turėtų atitikti minėtos pataisos autorių lūkesčius. Kai kurie pakeitimai yra susiję su didėjančia regiono militarizacija. Manau, kad reikia aiškiai atskirti tam tikrus dalykus. Viena vertus dėl klimato kaitos e, galima geriau įsisavinti tam tikras teritorijas ir e, besiribojančios valstybės kūrė ten savo karinės bazės ir arba apskritai bazės, nebūtinai visos jos yra karinės bazės, pavyzdžiui, Kanados rangerių e, bazės, jas būtų galima palyginti su Europoje veikiančia žandarmerija, tam tikrą policijos rūšimi ir tikrai negalima būtų to vertinti kaip regiono militarizavimo. Paprasčiausiai tai yra tam tikras e, valstybės e, teisėtvarkos struktūrų buvimas tose teritorijose, todėl aš e, Nenorėčiau, kad atitinkamos pataisos, jeigu būtų patvirtintos, sudarytų netinkamą įspūdį, todėl joms nepritariu. Arkties taryba. Mūsų nuomonę reikėtų jai suteikti papildomus įgaliojimus, kad galėtų veiksmingiau priimti sprendimus. Tai yra 137 pakeitimas, kuriame komisija raginama imtis visų priemonių, kad padidėtų e, Arkties tarybos įtaka. Mano nuomonė toks požiūris yra neteisingas, nes šiuo metu mes esame Arkties taryboje tik tai laikini stebėtojai ir turėdami tokį statusą mes negalime sustiprinti tarybos veiklos, e, galime tik tai paremti tikrųjų e, tarybos narių atitinkamas pastangas, o mes, kadangi esame e, tik tai stebėtojai, tai neturime jokių svertų, kad kaip nors įtakotume šios organizacijos pri, priimamus sprendimus, tačiau jeigu kiltų iš jos vidaus atinkamų iniciatyvų, juos turėtume palaikyti. Dėl šiaurės dimensijos jau minėjau. Stebėjimas e, susijęs su 142 pakeitimu, ten kalbama apie Arktis tarybą ir jos veiklos įtraukimą pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio organizacijų, ten raginama Arktis taryba uh, labiau įtraukti pilietinės visuomis atstovus ir nevyriausybinės organizacijas kaip stebėtojus. Tas reikalavimas jau yra įvykdytas, todėl ne dėl turinio nepritariu šiam pakeitimui, tačiau paprasčiausiai dėl to, kad tai jau yra įvykęs faktas ir nereikia dar kartą tai atkreipti dėmesio paskutin, tiksliau prieš paskutinis pastebėjimas 149 pakeitimas. Manau, kad taip pat neteisingoje vietoje pateiktas yra pirminis teksto e, variantas, jame siūloma komisijai pasitelkti atinkamą procedūrą, organizuojant nuseklę politiką Arktis regione ir kalbama apie tai, kad e, tie pasiūlymai turėtų atitikti išorės veiklos tarnybos veiklos nuostatoms, todėl 149 pakeitimas nėra priimtinas, nes jame kalbama apie kitus dalykus apie tai, kad tarptautinės organizacijos susijusios su Arktis e, regionu turėtų būti e, joms teikiama ES atitinkama pagalba, taigi šis pakeitimas turėtų būti teikiamas kitoje vietoje paskutinė temų sritis. Ir e, apie tai minėjo visi kolegos iš Suomijos. Tai yra klausimas susijęs su Arkties informacijos centru Laplandijos universitete, kuris veikia savo pranešime Aš šiek tiek neutralesnę formuluotę buvau pasirinkęs ir e, minėjau ES ir Akvės informacijos centrą, kuris galėtų steigti informaciją svarbiausias interesuotiems asmenims ir užtikrinti e, bendradarbiavimą su ES institucijomis. Šioje srityje parama ES Arktis informacijos centrui yra politinė žinia, klausimas, kaip tą paramą reikėtų suteikti. Jau turėtų būti sprendžiamas atitinkamų komisijos tarnybų, komisijos užduotis yra rasti būdų įgyvendinti savo vykdomai formavimo politikai, tam, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai. Jeigu komisija šiems tikslams išleidžia atitinkamas lėšas, tai e, pasitelkia ir atitinkamas taisyklės, pagal kurias tos lėšus yra panaudomas. Dažniausiai tai yra daroma viešųjų konkursų būdu. Todėl e, aš čia negaliu užbėgti už akių e, kokiam nors vienam suinteresuotam centrui suteikdamas paramą, e, nes tai jau būtų tam tikrų interesų išraiška ir tas centras tikrai nėra vienintelis, nes egzistuoja taip pat ir kitų uh, mokslininkų tarpusio bendrabiavimo tinklų, kurie veikia pakankamai gerai, kurie teikia nemažai informacijos Briuseliui apie šį regioną. Todėl aš nenorėčiau dabar apsiriboti ir atsi, apsiriboti vienu centru ir atsiriboti nuo kitų, tačiau aš tikiuosi, kad susitarsime dėl tinkamos formuluotės su šešėliniais pranešėjais tam, kad uh, ši formuluotė atitiktų mūsų siekiamus tikslus, užsitikrinant atitinkamą informacijos sklaidą ir nepažeistų Europos Sąjungos institucijose galiojančių nuostatų susijusių su viešaisiais pirkimais, tai tikiuosi, kad kuomet sustiksime kitą savaitę Strasbūrę su šešėliais pranešėjais, tai sugebėsime rasti formuluotę tam, kuri atitiktų mūsų kolegų iš Suomijos lūkesčius ir nepažeistų ES galiojančių taisyklių. Tiek e, būtų informacijos iš mano pusės, aš siekčiau kitą savaitę, galbūt antradienį ryte 9 val. Informacija bus dar išsiuntinėta, surenkti susitikimą, atitinkamą taikinimo su šešėliniais pranešėjais, kad galėtume užsitikrinti kaip įmanoma platesnę paramą šiam pranešimui. Ačiū labai. Un applauso sottolinea l'intervento del. Dėkuoju, aplodismentai lydi pasisakymą pranešėjų. Trys, kurios paprašė žodžio, norėčiau, kad kalbėjimo laikas apsiribotų trijomis minutėmis, nes turėtume e, pabaigti savo posėdį iki 12 valandos. Šimanskis, 3 minutės. Dėkoju. Manau, kad šis pranešimas tikrai nėra kontroversiškas ir dėl daugelio priežasčių mes esame pakankamai toli nuo Arkties, tad e, susiskaldę nesame šiaip. Aš nenorėčiau sumenkinti pranešėjo nuopelnų. Manau, kad pranešėjas tikrai visus įsiklausė, visus atsižvelgė ir todėl tai yra, galima sakyti, tikrai bendras tekstas. Arkties regionas yra labai svarbus. Tikrai labai svarbus ir aš mačiau, kad tai yra akivaizdus dalykas, kurį turime pabrėžti. Mes sudarome susitarimus matome susitarimus darytus tarp Norvegijos ir Rusijos ir, e, ne, ir kartais kelbė klausimus, geras tai buvo regionų dalykas ar ne. Ir yra kitokių susitarimų, kurie yra netokie konstruktyvūs. Pavyzdžiui, kokia nors šalis ima ir ten savatė atlikas išmeta į tą regioną. Tad, tai yra tam tikras vėžys šio regiono. Maničiau, kad ES turi turėti didesnį vaidmenį šiame regione ne tik mokslo, tyryje, e, mokslo tyrimų srityje, kuri be abejo yra labai svarbi. Tiesiog um, kaip reikėtų daryti su naujais tranzito keliais, reikėtų dėl jų susitarti, kaip juos valdyti. Svarbu dėl jų susitarti, kad nebūtų diskriminacijos. Ir kai kurie keliai tiesiog gali būti bloguojami dėl tam tikrų e, dalykų vieniems ir atveriami kitiems gamtos ištekliai. Vėlgi reikia klau, kelti klausimą, kaip prieiga prie jo bus suteikiama. ES čia turi taip pat vaidinti savo vaidmenį, nes kontinentinėme šelfė jau yra padarinys, kuris čia galėtų imtis darbo. Aš manau, kad tas pranešimas komitete bus priimtas vieningai ir kitaip kaip ir plenarinėme posėdėje. Ačiū. Jatma kitais minutės. Thanks. Dėkoju. Iš pradžių aš norėjau sakyti, kad, na, vertinu tą faktą, kad ponas Poteringas, buvęs parlamento pirmininkas, buvęs šio komiteto pirmininkas, dalyvauja mūsų posėdėje. Tikrai labai džiugu. Jo lab, kai kalbame tokių svarbių klausimų. Trys dalykai dabar. Džiugu, kad yra tiek daug pakeitimų ir daug jų yra susijęs su ten gyvenančių žmonių teisų apsauga. Antras dalykas. Šiaurės dimensija yra labai svarbus dalykas. Būtent pagal šią dimensiją ir vyksta bendradarbiavimas su šiuo regionu, e, tarp šio regionų ir Europos Sąjungos. Islandija, Norvegija ir Rusija taip pat yra įsitraukusios į šį bendradarbiavimą. Šiaurės dimensijos arkties langas, taip sakant, yra naudingas dėl praktinio bendradarbiavimo. Ir tai yra taip pat svarbu kaip ES išorės dimensija. Norėčiau pabrėžti kad ši dimencija yra neužmiršta sritis. Jokių būdų. Ir svarbiausia mintis yra ta, kad šiaurės dimensijos sustikimuose metu Oslė šitie klausimai visi buvo keliami. Ir galiausiai norėčiau e, tarti porą žodžių apie informacijos centrą. Norėčiau priminti, kad mano kolega iš Estijos pritarė Suomijos kolegoms dėl o to, kad universitetas Laplandijoje galėtų būti panaudotas būtent kaip atitinkamo centro brandolys. Tačiau diskusijos tęsiasi ir toliau, prie to nesustojome. Turėjome progą ieškoti kompromiso ir tuo būdu pakeitimų skaičius sumažėjo ir balsuoti yra paprasčiau, kai, į, kai tie pakeitimai sutraukiami į kompromisus. Ačiū. Tris minutės. E, Dėkoju, pirmininkė. Aš nesu pilna teisė šio komiteto narys. Ir atsiprašau, kad šiandien taip neformaliai apsirengęs atėjau į posėdį. Norėčiau padėkoti ponui Galeriu už jo pranešimą. Mano supratimu, nepakankamai pranešime yra pabrėžiama mokslo tyrimų svarba. Mokslo tyrimai turi būti atliekami priimant politinius ir ekonominius sprendimus. Trys dalykai, kurie mm, yra susijęs nuorodomis į mokslą, yra transportas, žvejyba ir gamtos ištekliai Būtent dėl to ES turi tiek interesų Arktyje, būtent iš šių trijų dalykų. Ir viskas, kas Arktyje daroma, keičia natūralią aplinką. Tai pasikeitimai vyksta daug greičiau negu kur nors kitose regionuose. Tik ekspertai gali padėti besiklausančią vertinti. Šalis, kurios turi prieigą prie Arkties vandenyno, riboja mokslininkų ir ekspertų prieigą prie šio regionų. Per pastaruosius trejus metus tas prieiga yra ribojama taip griežtai, im, imta riboti buvo ta prieiga taip griežtai kaip niekada. E, deja, matome, kad ta įprasinė natūrali aplinka keičiasi labai sparčiai. Pasikeitimai vandeninė keičia tą aplinką ir lygiai taip pat keičiasi padėtis, kaip padėtis iš Arkijai, jinai keičiasi Europos Sąjungoje. Tai, tai, kad mokslininkai galėtų laisvai ten vykti ir atlikti tyrimus, yra svarbiausias dalykas. Ta privalu pabrėžti, nes tai turės takos ir tam, kas vyksta Europos Sąjungoje. Norėčiau dar priminti, kad yra tokių mokslininkų, kurie tame regione mokslo tyrimus atliko. Ir galiausiai to, tie tyrimai nutrūko. Kolega Kelam ir čia pateikė pakeitimų, neimsiu čia jų detaliai aptarinėti, tačiau, tačiau G punktą mes kalbame apie e, tyrimus, paieškas gamtinių išteklių ir jų tyrimus. Aš manau, kad labai svarbu išsiaiškinti, kaip atliekami tie tyrimai ir svarbu paminėti tai, kad ne tik gyvieji ištekliai gamtos buvo kūriami, taip pat buvo ieškoma energetikos resursų. Tai aš manau, kad šitos dalykus irgi reikia atskirti ir jų nepainioti. Gal čia tiesiog lingvistinė klaidelė įvyko. Tačiau tai yra visiškai skirtingi dalykai, juos svarbu atskirti. Kai kalbame apie gyvuosius išteklius, mes kalbame, pažiūrėjau, apie žuvų išteklius. Žinome ir turime žinoti, kiek ten galima žvejoti tame regione. Antras komentaras. Vėlgi, lingvisnių požiūrių bent jau Lenkams tai yra svarbu, kai sakote Arktija. Ne kur o ne svarbu teisingai pavartoti žodį Arktis ir jos regionas. Ekosistemų išsaugojimų pagrįsta valdysena yra kita savoka, kuri yra labai svarbi. Svarbu, kad ta valdysena būtų tinkama, kad e, visos ekosistemos būtų tinkamai apsaugotos. Bet tas pasakymas toks yra, pernelik daug nieko nereiškintis, reikėtų detaliau tai išdėstyti. Arkties taryba taip pat yra minima. Regisi, kad ES neremia idėjos, kad reikėtų turėti šioje taryboje savo stebėtojus. Tad mes turėtume kreiptis prašydami paramos taryboje. Manau, kad tų diplomatai turėtų dirbti šioje srityje, kurie turėtų atvykti. Atrodo, kad remiantis ES interesais atitinkamame straipsnėje neminimos ES valstybės, tokios kaip Danija ir Švedija, taip pat Vokietija, e, Jungtinė karalystė, Ispanija kurios yra stebėtojos Arktis taryboje, anksčiau minėtos valstybės yra tikrosios narės. Taigi noriu atkreipti dėmesį tik tai į tuos su vertimu susijusius niuansus. Vertimas galėjo būti geresnis. Ačiū. Dėkuoju, panui Valencijai. Ačiū. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad labai vertiname šią Europos parlamento iniciatyvą ir mums reikia atitinkamų gairių, baigiant pirmąjį ES aktės politikos parengimo etapą, turint omenyje, kad jau parengėme komisijos komunikatą, taryba pas, pastaraisiais metais patvirtino tinkamas išvadas ir tikimės, kad greitojų laiku, artimiausių metų bus patvirtintas ES parlamento pranešimas dėl tarmos šiaurės politikos. Norėčiau, norėdamasis, naudodamasis progą pakomentuoti šios dienos diskusiją, ypatingai pranešėjo pono Galerio pasisakymą Savame suprantama, mes pritarime daugumai jo pasiūlymų, ypač e, tai e, minčiai, kad e, šiaurės dimensija neturėtų būti finansuojama, tikrai nėra finansuojama vienintelė priemonė, mes labai daug projektų vykdome ir daug skiriame lėšų ir mes turėtume skirti ES Arkties politikai didelį dėmesį ir nusiųsti trečiosioms valstybėms, mūsų partneriams atitinkamą signalą, todėl turime labai atsargiai, apdairiai parengti, parinkti atitinkamas savokas, tokias kaip e, susijusias su mūsų partnerių teritoriniais e, vandenimis arba e, tam tikromis gyventojų grupėmis. Kalbant apie vietos gyventojų, savame suprantama, kad mes privalome teikti paramą vietos gyventojams Arktis regione ir taip pat tiesa, kad uh, E, Rusijoje gyvenančios e, fino-ugrų kilmės gyventojų grupės e, turėtų susilaukti šiek tiek didesnio dėmesio ir didesnės mūsų paramos. Ir taip pat yra tiesa, kad tos fino-ugrų kilmės grupės uh, nėra pripažįstamos Rusijoje kaip tautinės mažumos, todėl būtų svarbu atkreipti į jas dėmesį dėl Arktis tarybos veiksmingumo padidinimo, taip pat turėtume apdairiai rinktis formuluotės, mes nesame tikrieji nariai ir mūsų įtakos galimybės yra ribotos. Grįžtant prie šio klausimo, parlamentarai minėjo, kad uh, įvairios kitos tarptautinės organizacijos turėtų gauti galimybę tapti stebėtojomis, ad hoc stebėtojomis, e, tačiau Arkties tarybos reglamente tokia nuostata neegzistuoja ir mes tik tai gavę kvietimą galime tapti atitinkamais ad hoc stebėtojais. Piniginiai klausimai buvo minėti, taip mums reikės atitinkamų išteklių, jeigu norėsime pagerinti informacijos sklaidą tiek regione, tiek su juo susijusiu susijusiais aspektais ir čia jau yra parlamentas ir taryba, tos institucijos, kurios priima atitinkamus sprendimus, kaip buvo minėta, mes norėtume atkreipti dėmesį iš šiaurės dimensijos potencialą e, visais įmanomais atvejais, tačiau mes negalime pamiršti tokių valstybių kaip JAV, Kanada ir e, Grenlandija, bet mums svarbu turėti savo atskirą arkties politiką. Dėkuoju, Garcės Ruspais, dabar ponas Tarandas, tris minutės. Tai paskutinis kalbėtojas. Dėkuoju. Europos komisijos atstovai jau padarė pareiškimą, tai aš savo trijų minučių net nebeturėčiau naudoti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes vertiname tą dėmesį, kuris rodomas žmonėms, kurie, kurių teisė šiaip nėra labai pripažįstams, tai yra tenykščiai gyventojai. Jie patiria problemų, bendrai kalbant, jie gyvena Arkties regione ir aš manyčiau, kad, na, apie tą regioną mes ten ir kalbame. <clears throat> Dar vieną dalyką norėjau pabrėžti. 18 <clears throat> mėnesių jau dirbu šiame parlamente. Tikrai labai džiugu buvo dirbti su tokiu pranešėju kaip štai kolega. Norėčiau spėti e, ateitį ir pasakyti, kad po kokių dešimties metų į teoriją mus įvertins ir, na, galėsim save laikyti arkties politikos kuriejais Europos Sąjungoje. Šios dienos diskusijos yra labai, e, sakyčiau, tankis tų diskusijų yra didelis, turiningos labai diskusijos, lygiai priešingai negu tas regionas yra apgyvenintas, nes gyventojų tam, kaip žinia, nėra labai daug. Ir Man susidarė toks įspūdis, kad mes galime dirbti prie šio dokumento, galime parengti reikiamus kompromisus ir kad mes galėsime sėkmingai užbaigti šio pranešimo rengimą. Dėkoju. Dvi minutės ir baigiau. Dėkoju, puikiai laikėtės kalbėjimo laiko. Tikėkime, kad e, pranešėjas laikysis e, septynių minučių laiko galutiniams pastaboms, baigiamosiams pastaboms. Man jų taip pat nereikia, pirmininkė. Greičiau apsisuksime. Ačiū už kolegų pastabas. Ypač norėjau kolegai Valensui pasakyti, kad mokslinio tyrimo srityje mūsų padėtis yra pakankamai gera visos valstybės gali konstatuoti, kad tą regioną, tame regione yra daug galimybių vykdyti mokslinius tyrimus, Norvegijos, Kanados mokslinių tyrimų stotis veikia, bendrabiauja tarpusavyje ir gyvendina įvairius projektus. Ta aš taip pat minėjau. Dar kartą patikrinsiu, ar yra galimybių šiek tiek plačiau tai paminėti tačiau tikrai visos e, visiems įmanomiems mokslinio tyrimų projektams galiu iš anksto pareikšti savo paramą. Turiu pripažinti, kad ir vertimas į vokiečių kalbą nėra pats geriausias šio pranešimo dėl e, jūrų išteklių naudojimo genetiniams tyrimams. E, noriu pasakyti, kad e, čia buvo turėta omenyje sugaunamų žuvų įkrų panaudojimas e, biologinėje pramonėje ir, na, čia galbūt tas vertimas tikrai nebuvo pats geriausias, reiktų pažiūrėti, kaip būtų galima išversti šią vietą geriau. į ekosistemų poreikius orientuotas valdymas. Šią sritį dar reikėtų labiau plėsti ir man patinka ta savoka integruotas valdymas ir aš pasistengsiu ją įtraukti į dokumento tekstą, kad būtų aiškiau, apie ką toje vietoje yra kalbama. Visus kitus aspektus aptarsime kitą savaitę, susitikime su šešėliniais pranešėjais ir e, manau, kad e, šio diskusijoje paminėtus aspektus taip pat deramai įtrauksime į dokumento tekstą. Ačiū labai. Puiku. Nustabu. Pakako trijų minučių galutiniams išvadoms ir apibendrinimui. Ir Taip pat dėkoju kolegoms e, ir noriu vertinti pranešėjo pastangas siekiant tiksliau suformuluoti atitinkamas pranešimo vietas. Komitete balsavimas vyks e, gruodžio 9 dieną, o sausio mėnesį balsuosime plenarėje sesijoje. Kitas komiteto posėdis bus 14 val. lapčio 30 dieną. Dabar posėdis baigtas. Ačiū labai.